Kolleginnen und Kollegen, ich darf die heute. Mėly kolegos, norėčiau pradėti šios dienos posėdį. Norėčiau pasinaudoti progą ir pateikti pirmininko pranešimus. Tiesiog pasakysiu, kad ko gero visi labai džiaugiamės tuo, kad buvo pasiektas sustarimas tarp Belgrado ir Pristinos ir aš tikiuosi, kad abi dvi sustarimo šalis įparems. parems. Rytoj mes pasistengsime pakalbėti apie šį susitarimą, nes manau, kad tai iš ties yra labai svarbus įvykis visam toliam, tolimesniam procese. Dabar galime eiti prie trečio darbo tvarkės klausimo. reikia patvirtinti protokolus, ar kas nors prieštarautų protokolams, jeigu perskaitė juos. Niekas neprieštarauja, taigi protokolai patvirtinti. Toliau ketvirtas darbo atvarkės klausimas. Aš labai džiaugiuosi, galėdamas jums pranešti, kad šiandien galėsime padiskutuoti su Saudo Arabijos karalystės teisingumo ministru, jo, e, su e, Mohamedu Al-Iza. Mes padiskutuosime apie Saudo Arabijos teismų sistemos reformas. Iš tikrųjų, laukia labai įdomus e, pokalbis. Aš tikiuosi, kad jums visiems ši tema labai svarbi, turint omeny e, ir patį klausimą ir Saudo Arabijos vaidmenį. Mes žinome, kad Saudo Arabija ir kitos e, Persų įlankos valstybės turi didžiulę politinę reikšmę, nes šios šalis bendrauja ir su Sirija, Egiptu. Taip pat šios šalis bandė kodifikuoti šariato teisę. Mes pasižiūrėsime, e, kokią įtaką tai turės e, mūsų e, supratimui apie teisingumą, liberalumą, balansą tarp įvairių politinių grupių ir jų tikslų. Taigi aš tikrai labai norėčiau uh, išgirsti, kaip vyks teismų sistemos reformos. Taip pat e, mums irgi, ko gero, kyla įvairių klausimų dėl e, santokos teisės. Galbūt tai siema ne tik su islamo teise, bet ir su religinėmis teisėmis, e, valstybinėmis teisėmis, kokiu egzistuoja galimybių E, užtikrinti sambuvi su labai kitokiu pasauliu. Ekscelencija, dabar suteikiu žodį Jums, prašom. بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعيد في هذا اليوم أن ألتقي Noriu pasakyti, kad tikrai džiaugiuosi E, galimybę šiandien susitikti su jumis. Ir šis susitikimas šiandien yra mūsų bendradarbiavimo stiprinimo ženklas tarp Saudo Arabijos karalystės ir Europos Sąjungos. Tema tema, kurią šiandien aptarsime, teisingumo sistemos reforma Saudo Arabijoje yra tikrai nepaprastai svarbis rytis. Ir kalbant apie tai, reikėtų pakalbėti bendrai apie teisingumo sistemą Saudo Arabijoje. Ir taip pat mes norėčiau akcentuoti būtinybę priimti naują įstatymą dėl teismų valdžios reglamentavimo ir taip pat sustiprinti mūsų teismų sistemos nepriklausomumą. Ir suteikti visas reikalingas priemonės teismams, kad jie galėtų nepriklausomai ir bešališkai dirbti. Įstatymas dėl teismų valdžios, tai turiu omeny visiškai naują teisės aktą, kur būtų kur, kur apibriešta teisingumo sistema. Taigi šis e, teisės aktas, ši teisės rytis buvo reformuota, peržiūrėta. Ir dabar mes manome, kad ji yra grindžiama e, moderniausiais teisingumo principais užtikrinta, užtikrintas teisingumo įgyvendinimas ir kad dabar sistema atitinka visus šio laikiškai tokiai sistemai keliamus reikalavimus ir sutikiama galimybė šalies piliečiams bei šalies gyventojams ir žiniasklaidai, šalies ir užsienio žiniasklaidai sutikiama galimybė dalyvauti teismų posėdžiuose bei taip pat stebėti teismo procesus be jokių išlygų. Mm, teisingumas, teisingumo sistema yra skaidri ir atvira visiems. Saudo Arabijos žiniasklaidos priemonės nušviečia teismo procesus. Teikiama informacija yra objektyvi ir bešališka. kalbant apie e, mūsų teisingumo sistemą reglamentuojančius įstatymus. Pas mus galioja įstatymas dėl civilinės teisės procedūrų, proceso tai yra, bei taip pat įstatymas reglamentuojantis baudžiamosios teisės procesą. Šie įstatymai yra grindžiami e, principais ir nuostatomis galiojančiomis e, moderniausias teisingumo sistemas turinčiose pasaulio šalise. Kalbant apie bausmes ir skelbiamus nuosprendžius, tai nu, nuosprendžiai skelbiami konkrečioje byloje atitinka kitose pasaulio valstybėse panašiose bylose skiriamas bausmes ir nuosprendžius. Ir mūsų teisingumo sistema nesiskiria nuo kitų pasaulio šalių teisingumo sistemų, kalbant apie civilinės, e, baudžiamosios ar komercinės teisės procesus. Saudo Arabijai svarbiausias dalykas užtikrinti, kad būtų e, įgyvendinta mūsų konstitucija, kuri yra grindžiama Rijos įstatymų, musulmonų teisės kanonais. Ir pagal tuos principus teisė priimti sprendimus savo e, nuožiūrę suteikiama e, teisėjams. Teisėjas e, nusprendžia, kaip pritaikinti ir interpretuoti teisės nuostatas. Jam paliekama nemaža, daug laisvės veikti ir pimti sprendimus savo nuožiūrą, interpretuojant tos suties jurisprudenciją. E, E, ir, aišku, šia, teisėjai remiasi įstatymų leidžiam, leidžiamosios valdžios patvirtintais įstatymais. Noriu pasakyti, kad e, pas mus nėra um, išimties tvarka steigiamų, sku, ar, išimties arba uh, skubos tvarka steigiamų tribunolų. Visi E, pageidaujantis e, pasinaudoti teisingumo sistemą gali tai padaryti. Ir yra galimybė kreiptis į įprastinius teismus. Ir taip mes ir užtikriname svarbiausią savo siekį - užtikrinti teisingumą visiems. E, tuo rūpinasi valstybė, tai yra valstybės pareiga. Ir čia šitame etape mums padeda ir advokatų tarybos. Esame įsitikinę, kad teisingumas neturi kainos. Teisingumo sistema, sistema privalo užtikrinti valstybė ir ta sistema turi būti prieinama visiems, o e, susijusias Išlaidas turi dengti valstybė, vyriausybė. Remiantis tokią pačią filosofiją, mes išplėtojome teismų sistemą. Yra e, paprotinės teisės teismai, yra komerciniai teismai, taip pat darbo teismai. Taip pat galiojantis teisės aktai nekliūda mums steigti ir kitų teismų pagal poreikį. Yra apeliacinis teismas ir sudarytas iš kelių rūmų pagal specializaciją. Yra aukščiausiasis teismas, kuris sprendžia administracinės e, nagrinėja administracinės teisės bylas. Tai būtų pas jūs egzistuojančių konstitucinių teismų atitikmuo. Ir kalbant apie mūsų teismų sistemos darbą, visos konvencijos, tarptautiniai susitarimai, e, prie kurių Saudo Arabija yra prisijungus ir kurių dalimi yra, yra įgyvendinami mūsų šalyje. Kalbant apie užsienio teismų jurisprudenciją bei arbit, tarptautinio arbitražo teismo atskelbiamas nuomonės, mūsų šalyje mums galiojančios nuostatos privalo būti gyvendintos. Taip pat ir, taip pat ir tai, kas numatyta pagal dvi šalius ar daugia šalius susitarimus. Ir mūsų karalystės teismai yra paskelbę nuosprendžių, sprendimų dėl dėl sprendimų įgyvendinimo, kuriuos yra prieėmę užsienio šalių teismai. Ir kalbant apie kitus principus, kuriais paremta mūsų teisingumo sistema, mes gerbėme asmens laisvės principus bei taip pat užtikriname žodžio laisvę. Kalbant apie tai, E, reiktų skirti asmens laisvės sampratą ir e, betvarkę, anarchiją. Žinoma, laisvė ir e, chaosas yra du skirtingi dalykai. Mes nepageidaujame situacijų, kurios skleistų visuotinę paniką ir betvarkę. tačiau tvarkos užtikrinimas negali vykti mm, asmenų, asmens laisvės sąskaita. Daugybė nuomonių ir sprendimų paskelbtų mūsų teismuose e, siekia, ir, ir, siekia užtikrinti tą pusiausvirą, puoselėti asmens laisvės. Ir kaip jau minėjau, mes e, paisome ir užsienio šalių teismuose e, paskelbtų nuomonių, įgyvendiname užsienio teismų sprendimus. Jei tik tai jie neprieštarauja mūsų valstybės principams. Saudarabijos teisingumo sistema taip pat gerbė žmogaus teisų srityje veikiančias organizacijas ir suteikė joms visas galimybės vykdyti savo veiklą. Mes esame susipažinę su žmogaus teisų nevyriausybinio organizacijų parengtomis ataskaitomis. Turime ne organizacijas veikiančias šaly, šalyje ir už jos ribų. Aš kalbėjau apie skaidrumo principą. Ir remdamiesi tuo principu mes sukūrėme nevyriausybinių organizacijų paramos sistemą. Ir E, įvairiausiams vietos ir tarptautinėms organizacijoms suteikiama galimybė e, pasinaudoti tos mūsų sukurtos sistemos teikiama parama. Ši, e, šis, šios sistemos institucijos bendradarbiauja su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Aš tikiuosi, kad aš jums e, bendrais bruožais pristačiau padėtį Saudo Arabijoje ir esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Labai ačiū gerbiamas ministrė už įžangą į šią diskusiją. Aš norėčiau pasveikinti ir mūsų kolegos e, Florence e, lankytojų grupę iš Vokietijos. Ar kas nors norėtų pasisakyti? Visų pirma, suteiksiu žodį poniai Lochbiler, kuri yra iš žmogaus teisų pakomitečio. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ministrui Aliza už tai, kad jis apsilankė Europos parlamente. Rytoj mes dar galėsime padiskutuoti apie įvairias žmogaus teisų problemas Saudo Arabijoje, taigi dabar aš galbūt apsiribosiu tik dviem klausimais. Visų pirma, Saudo Arabija Liepos mėnesį e, jungtinių tautų e, žmogaus teisų tarybai turės e, pateikti įprastinę ataskaitą. Ir dėl to ir aš norėčiau šito pasiteirauti. Saudo Arabija yra islamo šalis, kuri likščiau nėra ratifikavusi dviejų labai svarbių aktų. Tai yra žmogaus teisų konvencija, o taip pat ir konvencija dėl žmogaus e, pilietinių ir politinių teisų. Ir galbūt e, galėtumėte mums papasakoti, ar jūsų vyriausybė vyksta diskusijos apie tai, kad galbūt reikėtų parengti tam tikrą kelrodį planą, kad būtų galima pereiti prie ratifikavimo. Jūs ir jūsų vyriausybė jau ratifikavote ne vieną jungtinių tautų konvenciją, tai pavyzdžiui, konvencija skirta kovai su kankinimais, ir moterų diskriminacija, bet jūs turėjote labai daug išlygų dėl to. Ir taip pat dar vienas panašus klausimas, ar jūs rengiate procesą tam, kad būtų galima atsimti tas išlygas. Ir antras stambus klausimas yra dėl mirties bausmės. Kaip žinia, ES pozicija labai aiškiai reikėtų panaikinti mirties bausmę. Na, o Saudo Arabijoje yra daug nusikaltimų, už kuriuos yra baudžiama mirties bausme tai yra ir kaltinimas ragane, raganiavimu, kitais nusikaltimais. Galbūt reikėtų parengti moratoriumą ar jūsų šalyje dėl mirties bausmės panaikinimo. Saudo Arabija priemė jungtinių tautų rekomendacijas ir pažadėjo pagalvoti apie tai, kad galbūt reikėtų apriboti mirties bausmės taikymo mastą ir būtų tikrai labai įdomu sužinoti, ką Jūs manote, gal galite papasakoti, e, e, ar yra pasistumėta į priekį, bandant apriboti mirties bausmės taikymą. Ačiū. Pane Gomes. To... Ačiū pirmininkė, dėkoju už tai, kad pas mus atvykote ir dalyvaujate diskusijoje. Rytoj aš pateiksiu daug klausimų apie žmogaus teisės ir laisvės, taip pat teismų sistemos nepriklausomumą, kaip šis principas taikomas jūsų šalyje. Jūsų šalyje tūkstančiai moterų ir vaikų išėjo gatves e, ir dalyvavo demonstracijoje. Aš norėčiau pasitirauti, kaip, e, kokios diskusijos vyksta tarp Saudo Arabijos piliečių Twitter pagalba, ar jūs bandote kažkaip taip šias diskusijas apriboti. Aš apie tai plačiau pakalbėsiu rytoj, bet mane domintų štai kas. Kaip manote, ar jūsų šalyje moteris advokatės, teisininkės galės gauti licencijas? Kaip vyksta pažanga šioje srityje? Ir taip pat aš manau, kad kartais Saudo Arabija turi teigiamo poveikio kitoms šalims, kartais neigiamo. Aš neseniai buvau nuvykusi į Libiją, kur dalyvavo arabų pavasaryje. Ir žinau, kad ten veikia grupuočių, kurias finansavo ir Saudo Arabija. Ir tokios grupuotės daro didelį spaudimą moterims, kurios vaidina svarbu vaidmenį. E, vykstant revoliucijai dėl išsivadavimo ir priespaudos. Ir aš norėčiau jūsų paprašyti, e, paaiškinti, kokį vaidmenį vaidina jūsų šalis. Kaip žinau, Sirijoje taip pat yra galimybė. Galbūt jūsų šalis tokios galimybės ir nenori, bet galbūt vis dėlto reikėtų nustoti teikti pagalbą uh, pinigais ir ginklais įvairioms grupuotėms, kurios gali būti siejamos su Al-Qaeda, pažiūrėjau, Al-Nuzra grupė. Ir taip pat, kaip Jūs vertinate situaciją Bahreinė, nes apie 70 procentų žmonių jaučiasi, kad jų politinės teisės yra suvaržytos. Paskutinėmis duomenimis paskutinėmis dienomis vyko ir uh, įvairūs maištai. Taigi gal galite paaiškinti, kokią įtaką jūsų šalis turi ir Bahreinė. Ačiū. Mei, Frau Omenrolten. Meneer de voorzitter, ik wil me aansluiten. Pirmininkė, norėčiau uh, prisidėti prie tų pastabų ir klausimų, e, kuriuos uždavė ponė Lochpiler ir ponė Gomes. Aš e, suprantu, ką sakė ministras, džiaugiuosi, kad jis e, sutiko atvykti čia paaiškinti naują šalies sąrangą, bet galvojant apie modernizavimą, ko gero vienas dalykas nusipelno tikro prioriteto – jūsų teisinė sistema remiasi šariato principais. Mes e, žinome, kad pagal jį ne visoms piliečių grupėms suteikiamos vienodos teisės. Pone Lokbir paminėjo tam tikrus e, sustarimus, kurių jūs nesate pasirašę. Taip pat e, šalyje galioja ir mirties bausmė. Pane ministrė, norėčiau jūsų paklausti, kodėl savo įstatymuose jūs neįtvirtinate teismų valdžios viršenybės, nes e, jūsų piliečių tarpe yra žmonių, kurių tikėjimas yra kitoks, tačiau jie E, turi paklusti šarijatui. Tad e, noriu paklausti, kodėl nepasirenkate kitokios e, sistemos, kuri leistų visiems jūsų šalies piliečiams jausti, kad teisingumo sistema yra objektyvi. Pone pirmininkė, pone ministrė, visų pirma labai ačiū, kad atvykote į komitetą. E, pakalbėti su mumis tema, kuri mums yra labai svarbi. Ankstesnėji klausiusieji jau iškėlė keletą klausimų, kuriuos ir aš norėjau užduoti, tad aš susitelksiu ties moterų vieta Saudi e, Arabijos e, visuomenėje ir ar e, su jomis iš tikrųjų yra deramai elgiamasi jūsų teisinėje sistemoje. Mes matome tam tikrų pažangos ženklų, bet man rūpėtų, kas bus daroma ateityje. Norėčiau paminėti jungtinė, jungtinių tautų vystimosi ataskaitą apie arabų valstybės. Ji buvo renkta e, vien tik tai arabų intelektualų ir visuomenės nuomonės e, lyderių. Ir viena iš išvadų buvo ta, kad e, tai, ką jie pavadino e, labai lieta e, evoliucija arabų visuomenėse, buvo tai, kad e, iš esmės moterys yra išbrauk, išbra, išbrauktos iš arabų bendruomenės e, gyvenimo. Claude Levi-Strausas e, jau po antrojo pasaulinio karo viename iš savo darbų yra pastebėjęs, kad e, Jeigu visuomenėje moteris yra išbrauktos iš e, visuomeninio gyvenimo, tai nulėmė tų visuomenių lėtą vystimasi. Aš labai norėčiau išgirsti jūsų nuomonę apie tai. وسأكون سعيدا بالإجابة عليها Ponios ir ponai, noriu padėkoti Jums už klausimus ir pabandysiu juos atsakyti. Kalbant apie du e, minėtus teisės aktus, Saudo Arabijos karalystė E, įgyvendina tas konvencijas, e, prie kurių šalis yra prisijungusi. Ir mes bandome, mes esame perkelę tuo minėto abiejų dokumentų nuostatų didžiumą į savo teisę. Tartautinės konvencijos, prie e, kurių mūsų karalystė yra prisijungusi, uh, yra įgyvendinamos mūsų šalyje ir mes įgyvendiname didžiąją dalį tų minėtų konvencijų teisės nuostatų su kai kuriomis nedidelėmis išimtimis. Taigi mes kalbame apie tarptautinę teisę, o įgyvendinant tarptautinės teisės normas šalis pasilieka teisę taikyti tam tikras išimtis ir išlygas. Yra ir Europos valstybių, kurios e, yra perkelia tų konvencijų nuostatas su išlygomis. Ir Saudo Arabija pasinaudojo tokią teisę įgyvendinti nuos, tas teisės nuostatas su išlygomis. Bet noriu pabrėžti, kad dauguma e, tų konvencijų nuostatų yra įgyvendinamos, yra užtikrinamos Saudo Arabijos teisinėje sistemoje. Tuose dviejose tarptautinėse konvencijose kalbant apie jas ir kalbant apie konkrečius pavyzdžius, kurie neramina čia susirinkusius atstovus, aš galėčiau paaiškinti konkrečius atvejus ir paaiškinti priežastis, bet norėčiau iš karto pabrėžti, kad e, kiekvienu atveju buvo remtasi objektyviomis aplinkybėmis ir nuostatomis. Uh, Kalbant apie kankinimus, konvenciją dėl kankinimo uždraudimo. Ir apie e, nuostatas, konvencijos nuostatas dėl visų rūšių diskriminacijos prieš moteris draudimo. Mes esame ratifikavę abi konvencijas ir esame tai padarę su tam tikromis išlygomis, remdamėsi savo uh, karalystės konstitucinėmis nuostatomis. Tai yra mūsų e, šalies ir visų kitų valstybių teisė. Ir šie principai yra mūsų karalystės konstitucijos dalis. Ir nemanau, kad tai uh, kelia problemų Saudo Arabijos moterims. Uh, Paaiškinsiu, ką turiuomenį, kalbant apie mirties bausmę. Pagal mūsų teisingumo sistemą ir vertinant mūsų teisingumo sistemą, noriu pasakyti, kad Saudo Arabija nėra vienintelė valstybė pasaulyje, e, kurioje egzistuoja mirties bausmė. Yra dar penkios valstybės pasaulyje, kuriuose taikoma mirties bausmė. E, požiūris į mirties bausmę yra skirtingas. Ir kalbant apie tai, reikia remtis e, svarstant šį reiškinį reikia remtis e, e, proto ir logikos nuostatomis. Reikia vertinti nusikaltimo pobūdį. Ir nereikėtų daugiau gailesčio rodyti nusikalteliui, kuris įvykdė nusikaltimą, nei aukai. Ir mirties bausmė pas mus yra taikoma išimtinais atvejais labai, už labai sunkius nusikaltimus. Jei padarytas labai sunkus nusikaltimas, jei jis yra tyčinis, jei kalbame apie žmogžudystę. Ir bet, kaip jau sakiau, labai retais atvejais taikoma ši bausmė. Yra ir tokių, kurie mano, kad mirties bausmė e, visada buvo naudinga priemonė visuomenės gyvenime. Tačiau, kaip jau sakiau, tarptautiniu mastu nuomonės dėl mirties bausmės išsiskiria, nėra bendro supratimo apie tai. Ir todėl šim teisė mūsų ją taikyti yra legali. Kalbant apie mirties, apie mirties bausmę ir jos istoriją amžių bėgyje Europoje. Ir ką apie tai mano filosofai ir mąstytojai Europoje ir kitur. Uh, Įvertinant dabartinės tendencijas pasaulyje, kol kas sunku viską apibendrinti. O vertinant atvejus, nusikaltimus, kuomet žmonės žudomi taikos metu, apie kokią teisingumo sistemą turėtume kalbėti ir kokią teisingumo sistemą turėtume įsivaizduoti. Uh, jeigu šalta kraujiškai vykdoma žmogžudystė taikos metu ir jeigu lygname tai su situacija, kuomet gyvybės atimamos karo metu, kaip tai reiktų vertinti? Dar vienas dalykas. Jūs kalbėjote apie moterų teisės, apie moterų bei vaikų teisės. Bei moterų renktas demonstracijas. Aš kaip teisingumo ministras esu informuotas, kad didžioji dauguma asmenų dalyvavusių tose mitinguose buvo moterys kurių sutoktiniai buvo apkaltinti teroristinė veikla. Kalbu apie žmonės, e, kurie dalyvauja teroristinių aktų rengime prieš Saudo Arabijos gyventojus ir kitų šalių žmonės. Kalbėkime e, bandykime kalbėti be emocijų, juk reikia prisimti atsakomybę, užtikrinti saugumą visų e, žmonių, kurie gyvena Saudo Arabijoje, šalies piliečių ir gyventojų. Ir jeigu e, paleisime į laisvę asmenis, kurie yra kaltinami teroristinė veikla, kurie yra nuteisti, Jūs tikriausiai suprantate, kad tai nėra įmanoma. Noriu pabrėžti, kad mes e, gerbėme e, asmen, asmens laisvę, žodžio laisvę ir visų e, žmonių teisę į tų laisvių užtikrinimą. Čia mes nedarome jokių išimčių koks yra moterų vaidmuo Saudo Arabijos teisingumo sistemoje. Reikėtų e, pabrėžti, kad moteris vaidim, aktyviai vaidina reikšmingą vaidmenį Saudo Arabijos teisingumo sistemoje. E, norėčiau Jūs paraginti susipažinti su mūsų e, visuomenės gyvenimu, su tuo, kas iš tikrųjų e, vyksta, koks, kok, kok, kokį e, gyvenimą moteris gyvena pas mus prieš susidarant iš anksto nuomonę. Moteris gali verstis teisininko profesiją, būti advokatėmis jau daugelį metų uh, ir jos tą teisę įgyjo tikrai seniai ir advokatų taryba jiems išduoda leidimus verstis advokato teisininko profesiją. Jos yra Saudarabijos teisingumo sistemos aktyvios dalyvės. E, Saudarabijos teisingumo sistema, kaip, kaip jau sakiau, remiasi e, šariato teisė. Aš e, spėju, kad jūs manote, jog šios teisės kanonai nenumato skirtingų gyventojų grupių lygybės. Norėčiau pabrėžti, kad vienas iš pamatinių musulmono uh, teisės principų yra bet kokios diskriminacijos draudimas e, religijos, rasės, odos spalvos pagrindų. Ir Saudarabijos teismai niekada nėra svarstę bylų, kuriuose būtų skūstasi diskriminacija e, rasės, religijos ar odos spalvos pagrindų. Tokia diskriminacija yra griežtai draudžiama. Ir norėčiau pasinaudodamas šią progą atkreipti jūsų dėmesį į tai, musulmonų teisės nuostatos nėra tas pats, kas š, šariato teisė. Teisėjams yra numatomas, teisėjams yra suteiktos plačios galimybės priimti sprendimus savo nuožiūrą, pritaikant galiojantį įstatymą ir, žinoma, jiems skirtas uh, Mm, nagrinėjant bylą nemažas laikas apmąstymams. Kalbant apie Saudo Arabijos moteris, norėčiau pasakyti, kad jos e, užima aukštus postus ir valstybės valdžios hierarchijoje. Pavyzdžiui, jos e, yra Saudo Arabų, Arabijos parlamente. Ten yra 20 procentų. Vertinant Europos parlamento uh, e, sudėti, tai kol kas Europos parlamentas nėra pasiekęs tokio ligmens. Kaip jau sakiau, Saudo Arabijos parlamente 20 procentų narių yra moteris. Ir moteris lygiomis teisėmis dalyvauja uh, rinkimuose e, į vietos tarybas. Jos gali dirbti teisininkėmis, užtikrinti, užsitikrinti teisingumo sistemos įgyvendinimą savo atžvilgiu. Mes esame tvirtai įsitikinę kad moterų vaidmuo e, mūsų šalies visuomenėje yra ypač svarbus. Noriu pasakyti, kad galbūt praeitįje buvo kitokia padėtis, bet šiandien esame įsitikinę, kad moterų vaidmuo visuomenėje yra ypač svarbus, siekiant užtikrinti spartų jos progresą ir vystimasi kalbant apie Twitterio ir Facebooko socialinės žiniasklaidos tinklus. Saudo Arabija buvo pirmoji arabų pasaulio valstybė, kurioje buvo pradėtas e, naudoti Twitteris ir Facebookas. Man atrodo, kad aš atsakiau visus jūsų klausimus. Jeigu būtų dar Esu pasirengęs juos taip pat atsakyti. Um, Ekscelencija, yra dar trys mūsų kolegos, kurie norėtų užduoti jums klausimų. Ir pirmasis ponas Atkinsas iš e, konservatorių reformistų frakcijos. E, Sveikinus atvykus, e, ponė ministrė, esu Europos parlamento narys, konservatorius. E, jūs turbūt žinote, kad e, daugeliu atveju mano šalis yra jūsų šalies e, draugė ir sąjungininkė. Sąjungininkai ir draugai gali būti tiesūs, kalbėdami vieni su kitais ir aš pabandysiu irgi toks būti. E, kaip ir Kolegos, e, man taip pat, e, rū, aš taip pat rūpinuosi e, žmų, žmonių teisėmis. Jeigu aš savo žmonai pasakyčiau, kad ji kaip moteris negali vairuoti automobilio, tikrai gaučiau nemenką atkirtį. Aš turiu keletą klausimų. Ar jūs nemanote, kad laisvių nebuvimas priklauso ne tiek nuo e, religinės teisės prigimties, kiek nuo administracinių e, pastangų e, riboti žmonių teisės. Taip pat kokios teisės uh, teisinės e, ir religinės e, yra prižiūrimos vadinamosios religinės policijos. Na ir paskutinis klausimas dėl Bahreino. Man rūpi e, padėtis vidurio rytuose ir man kelia nerima tai, kad Saudo Arabija atrodo remia E, kai kurias Bahreino jėgas, e, nors to paties rezultato galbūt galima būtų pasiekti ir kitaip. Ponas Svensson, Labai ačiū už visą suteiktą informaciją. Gerbiamas ministrė, jūs sakėte, kad niekas neturėtų būti diskriminuojamas. Uh, Ir šiame kontekste jūs taip pat paminėjote ir religijos laisvę. Aš esu iš Švedijos ir mano šalyje iš tikrųjų buvo pastatyta daug mečečių, jos dar yra ir statomos. Ir norėčiau pastirauti, ar krikščionis galėtų statyti savo bažnyčią Saudo Arabijoje. Kaip jums atrodo? Ar iš tikrųjų nėra jokios diskriminacijos? Nes ministrė uh, Ministrė, panašu, kad vis dėlto jūsų šalyje, Saudarabija, negalima laisvai išpažinti savo tikėjimo. Kaip aš vertinu visą situaciją, tai gali būti susiję ir su tam tikromis konstitucijos nuostatomis. Remiantis jungtinių tautų susitarimais, konstitucija turėtų būti įtvirtinta žmogaus teisė į religiją. Ir aš manau, kad tai labai glaudžiai susiję ir su spaudos laisvė bei saviraiškos laisvė. Ačiū, ponas Vaigal iš Aldė. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ministrui už tai, kad jis pas mus atvyko. Tai tikrai mums puikia, pozicija, puikia galimybė pasikeisti nuomonėmis apie svarbus klausimus. Norėčiau Jums pasakyti, kad labai retai mes galime pakalbėti apie Saudo Arabiją. Žinom, o vis dėlto šalis e, tikrai labai e, svarbi, visas regionas užima labai svarbią vietą pasaulio politikos žemėlapyje. Yra keletas problemų, kurios mums kelia susirūpinimą. Jūs beje neatsakėte į vieną klausimą, taigi aš norėčiau tą klausimą dar kartą pakartoti. Turiu omeny štai ką, sklinda gandai, o galbūt ir ne tik gandai, kad daug ekstremistų organizacijų, kaip kad Al-Qaeda, yra remiamos ir finansuojamos iš įvairių šaltinių, kurie yra Saudo Arabijoje. Man būtų labai įdomu sužinoti, ką Jūs manate apie tokius kaltinimus. Ar ir Jūsų šalies vyriausybė yra susirūpinusi dėl tokių gandų, ar jūsų šalies vyriausybė jos norėtų sustabdyti. Kitas klausimas dėl e, pilietinės visuomenės organizacijų. Aš išgirdau, kad jūs pasakėte apie Twitter ir kitas komunikacijos priemonės. E, šias komunikacijos priemonės dažniausiai jau naudoja e, jaunimas, pilietinės organizacijos pilietinės visuomenės organizacijos, jūs taikote tam tikrus apribojimus. Panašu, kad jūsų šalies e, teisės aktai sukuria daug problemų pilietiniai visuomeniai, norint užsiregistruoti, norint užsimti savo veiklą, reiškiant savo nuomonę, bendradarbiaujant su tarptautinėmis organizacijomis ir taip toliau. Ar jūs esate numatę tam tikrą liberalizaciją šioje srityje? Ačiū. Dėkoju. Ekscelencija, dabar žodis Jums. آتي في البداية إلى موضوع السؤال. Visų pirma, Atsakydamas į pirmąjį klausimą dėl moterų teisių, norėčiau pasakyti štai ką. Jūs sakote, kad jūs stebina tai, kad moteris Saudarabijoje neturi teisės vairuoti. Nėra jokių konstitucinių nuostatų, nei reglamento, nei jokių teisės. E, nuostatų, kuriuose būtų e, įrašytas, suformuluotas draudimas moteriams vairuoti. Man atrodo, moteris pačios vengia vairuoti, nes jos to nenori. E, štai susijęs su mūsų visuomenės kultūra. Kai kurie elgesio modeliai primtini, kai kurie ne. Ir būtent taip yra, tokia yra mūsų visuomenė, taip ji vystėsi, kai kas yra priimtina, kai kas ne. Bet, kaip sakiau, jokie, jokios teisės nuostatos netrukdo moterims e, vairuoti. Ir jei šiandien moteris, dauguma Saudo Arabijos moterų pareikštų, kad mes nuo rytojaus pradedame vairuoti, niekas joms neuždrausų to daryti. Kaip jau sakiau, nei mm, jokiuose teisės šaltiniuose galiojančiuose Saudo Arabijoje nėra numatytas toks draudimas. Tai tiesiog susijęs su tradicija. Būtent moteris e, pačios pasirinko tokį, tokį modelį. Buvo taip pat klausimas dėl, dėl laisvą pribojimų ir galimybės pasinaudoti teisingumo sistema. Dar kartą pasakysiu, kad mūsų teisingumo sistema yra nepriklausoma, bešališka ir skaidri. Ir niekas neturi teisės kištis į teismų sistemos darbą. Pas mus galioja civilinio proceso kodeksas, taip pat baudžiamojo proceso kodeksas ir jie, tai yra viešai skelbiami teisės šaltiniai, e, Saudo Arabijos piliečiai ir kiti gyventojai žiniasklaida gali susipažinti su e, tų kodeksų teisės nuostatomis. Kiekvienas norintis gali dalyvauti e, teismo posėdžiuose. Teismų posėdžiai yra atviri Ir galima įsitikinti, kad mūsų teismų sistema yra tikrai veikia nepriklausomai ir bešališkai. Ir norėčiau dar kartą pabrėžti, kad, kad mūsų teismai nediskriminuoja ir nedaro skirtumo tarp E, arabų ir ne arabų, tarp šalies piliečių ir nepiliečių, nagrinėdami jų bylas. Jeigu žinote konkretų pavyzdį, kuomet asmenys susidūrė su diskriminacija, esu pasirengęs e, su jumis tuos atvejus išnagrinėti. Bet man atrodo, kad jūs e, taip, jūs remiatės e, iš anksto e, susidarytą ir pasitvirtintą nuostatą. Esu čia ir ne, manau, kad jūs tikriausiai domina tiesa, kad jūs norėtumėte sužinoti, kas iš tikrųjų pas mus vyksta ir kaip mes gyvename, bet noriu jūs patikinti, kad nėra tokių atvejų, nebent jeigu kas nors tvirtintų priešingai. Norėčiau pasakyti, kad uh, E, mūsų turimos konstitucinės, juridinės, teisinės priemonės e, patvirtina kitokią realybę. Jeigu jūs e, patiktumėte konkretų pavyzdį, tai sakyčiau, kad tai buvo klaida ir kad taip neturėtų būti. Taip pat norėčiau atsakyti dėl klausimo apie paramą Bahreinui. Norėčiau, kad į tą klausimą atsakytų Saudarabijos užsienio reikalų ministras, kuomet jis lankysis čia. O mano kompetencijų sritis yra žmogaus teisės, teis, teisminiai, teisiniai klausimai. Ir kaip jūs žinote, yra pasirašytas e, susitarimas dėl e, Persų įlankos valstybių bendradarbiavimo gynybos rytyje ir yra numatytos, yra nuostatų dėl, dėl gynybos, tačiau tai turi neprieštarauti kiekvienos šalies konstituciniams e, principams. Čia kalbame ne tik tai apie santykius konkrečią valstybę, bet ir e, santykius su tarptautinė bendruomenė. E galimybę išpažinti religiją Saudo Arabijoje. Šiandien pasaulyje yra beveik milijardas penkišimtai milijonų musulmonų. remiantis nuomonio apklausomis, e, gyventojų surašymais. Didžioji dauguma pasaulio musulmonų mano, kad Saudo Arabija yra ypatinga išskirtinė šalis, e, kalbant apie galimybę apie, apie galimybę išpažinti savo religiją. Ir Saudo Arabija yra mm, išimtinė, ypač šventa vieta visiems pasaulio musulmonams. Taigi, kažin, ar Vatikanas sutiktų leisti uh, Vatikane pastatyti mečetę. Sakydamas tai noriu pasakyti, kad konkretus pasaulio regionas, kampelis yra išskirtinis. Ir kalbu apie religinės apygas mūsų krašte. Tačiau e, mūsų šalyje nėra galimybės e, statyti nemusulmoniškų uh, kulto pastatų, bet tai yra įmanoma kitur. Tai, tokia yra mūsų filosofija. Tai nesusijęs su islamo tikėjimu. Saudo Arabijoje tiesiog yra išimtis dar kalbant apie musulmonų valstybės. Ir aš prašyčiau jūsų e, tai suvokti. Mes turime teisę e, laikyti, paskelbti savo šalį išimtinę ypatingą, ypatingą vietą pasaulio musulmonams. Milijonui penkiems šimtams, milijardui penkiems šimtams milijonų pasaulio musulmonų. Tačiau e, niekas netrukdo e, statyti kulto statinių kitose musulmonų valstybėse, bet ne Saudo Arabijoje. Aš pamiršau atsakyti klausimą, kuris buvo taip pat užduotas dėl jūs pasiekusio gando apie teroristinių, ekstremistinių organizacijų finansavimą pasaulyje. Jau dešimtį metų mes kovojame su terorizmu. Mes, Saudo Arabija. Aš manau, kad mes esame labiausiai pasaulyje nukentėję nuo terorizmo. Tai kodėl mes turėtume finansuoti žmonės, kurie mus skriaudžia? Man tai netrodo logiška. Taip pat norėčiau pasakyti, kad Saudo Arabijoje galioja įstatymas, e, kuriame numatytas e, užsienio organizacijų finansavimas yra draudžiamas įstatymų, negavus atitinkamo leidimo. Aš pats esu nagrinėjęs nuosprendį paskelbtą asmeniui, kuris peržengė šią ribą ir kuris, kurie finansavo užsienio organizaciją. Jokiamis ir todėl jokiamis aplinkybėmis tai nėra įvykę. Ne vienas Saudo Arabijos pilietis nėra, e, ne, ne, neturėjo galimybės užsimti tokio finansavimo. Man regis taip pat, jog jei pasaulyje yra valstybių, kuriuose gal, gal, yra kovos su terorizmu įstatymai, tos šalis tikrai yra mažiau nuveikę nei Saudo Arabija kovoje su terorizmu. Mūsų pozicija čia yra aiški. Mes net, ne, netoleruojame jokių bandymų paremti terorizmą ar jį finansuoti, nei šalies viduje, nei už jos ribų. Atsakydamas į šį klausimą, galiu patvirtinti, kad Saudo Arabija yra labai daug pažengus ir labai daug nuveikusi, finansuodama ir paremdama pilietinės visuomenės organizacijas. Ypač pastaraisiais metais kalbu apie profsąjungas bei kitas organizacijas. Ir Saudo Arabijoje nėra jokių kliūčių įsteigti labdaros organizacijas, kurti nepelno organizacijas, dirbančias visuomenės labui, taip pat kurti profsąjungas. Pas mus reikia organizacijos dirbančios žmogaus teisų srityje, E, kurios dirba draugės su kitomis pasaulio organizacijomis. Dėkuoju, ekscelencija. Ir ponui Petringui leidžiu užklausti dar vieną papildomą klausimą. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas teisingumo ministrė, jau atleiskite man, kad šiek tiek pavėlavau, bet dar norėčiau pastirauti dėl religijų laisvės. Uh, Jūs sakėte, kad Vatikane juk nestatomos mečetės. Tai reiškia, kad jūs visą Saudo Arabiją laikote musulmonišku Vatikanu. Jūs tai pareiškėte. Jeigu Mekoje ir Medinoje nenorite krikščioniškų bažnyčių, aš tą galiu suprasti, bet tai, kad jūs visą Saudo Arabiją laikote tokia teritorija, kur negalima statyti bažnyčių, man atrodo, tai neprimtina. Uh, Ir štai mano antrasis klausimas. Ar yra tiesa, kad Saudo Arabija ir šiandien egzistuoja štai koks įstatymas? Jeigu uh, musulmonas nori pereiti krikščionių tikėjimą, tai jam taikoma mirties bausmė. Ar tai tiesa? هل الفلسفة في المنع هي فلسفة مساحة أو فلسفة مبدأ؟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 religiją. Ar tai yra apie, viršu, apie viršutiniškas dalykas, ar tai yra esminis dalykas. Jeigu vertiname tai, kas matoma, kas vyksta paviršiu, tai yra vienas dalykas, bet mes kalbame apie, šiuo atveju apie konkrečią, re, konkrečiai religijai skirtą erdvę, teritoriją. Tai yra išskirtinis atvejis. Ir numatytas vienintelis tikslas, vienintelė religija. Mes kalbame apie milijardą penkišimtus milijonų musulmonų, kurie taip galvoja. Ir mes kalbame apie, apie teritoriją, kraštą, žemę, kuriai numatyta e, vienintelė išskirtinė misija būti musulmonų šventa žemė. Kalbant apie atsivertelius, pagal musulmonų tikėjimą atsiverteliai negali būti pasmerkti myriop nebent išdavystės atveju. Taip, yra kalbama apie Apie valstybės išdavimą, išdavystę, tai, tai tokios nuostatos galioja Saudo Arabijoje bei kitose e, pasaulio valstybėse ir nuosprendis už tokį nusikaltimą yra mirties bausmė. Bet šiandien mirties bausmė negali būti paskelbta asmeniui, kuris pakeitė tikėjimą. Dar kartą kreipiuosi jūs ir klausiu. Noriu paprašyti jūsų Mm, pateikti pavyzdžių, jei žinote apie tai, kad asmuo pakeitęs tikėjimą Saudo Arabija buvo pas, pasmerktas miriop. Atsiųskite man laišką, parašykite man, papasakokite apie šiuos konkrečius atvejus. Aš kalbu apie teisės principus, e, apie teisingumo sistemą, Reikia mm, tirti, nagrinėti faktus, negalima vien tik tai kalbėti apie kažką. Tai negalime e, kalbėti nuogirdomis. Jei e, jei jau, jau kalbame bylos nagrinėjimą teisme, e, kaltinamieji paprastai yra labai e, kruopšiai apklausiami. Ir aš žinau, kad, kad, kad E, absoliuti tiesa niekam nepriklauso, kad ji neegzistuoja. Niekas negalėtų pasaulyje teikti, kad, kad žino absoliučią tiesą, būtent todėl teisės normos evoliucionuoja, būtent todėl konstitucija keičiasi, nes niekas neturi absoliučios tiesos monopolio. Been, uh... Dėkoju, ekscelencija, tai mums buvo naudinga galimybė abiems pusėms uh, susivokti, kaip masto kitoji pusė ir tikiuosi, kad dialogas tęsis ir ateityje. Linkime Jums kuo geriausios sėkmės, Jūsų ekscelencija. <laughs> Ačiū. Thank you. But then we can do it late afterwards. Ladies and gentlemen, please take the seat. Ponės ir ponai, prašyčiau susėsti į savo vietas. Bericht geben. Visiškai netrukus mes kalbėsime apie uh, e, Dublinę įvykusią tarp parlamentinę konferenciją bus per BSGP klausimais. Aš e, tikrai džiaugiuosi, kad pas mus atvyko ir Airijos parlamento atstovai bei Airijos, užsienio, Airijos parlamento užsienio reikalų komiteto atstovai. Labai ačiū už puikų bendradarbiavimą šios konferencijos metu, taip pat ir rengiantis tai konferencijai. Taip pat labai ačiū už jūsų didžiulį svetingumą, kurį patyrėme konferencijos metu. Taigi, e, iš tikrųjų susilaukėme daug asmeninio dėmesio, tai buvo e, puikia galimybė padiskutuoti, bet aš žinau, kiek daug darbo jums tai reiškia. Kartais jums teko pademonstruoti ir daug e, kantrybės Europos parlamentu, ne viską mums iš karto pavykdavo Airijai suprasti. Uh, Taigi, ši konferencija vyko antrą kartą, įvyko kovo 24-25 dieną Dublinė iš karto po Gimnicho susitikimo. Ten pane Ešton pateikė savo pranešimą, taip pat ir Airijos užsienio reikalų ministras bei gynybos ministras. Taip pat įvairūs kiti aukšti pareigūnai, mokslininkai E, tarkim, iš užsienio reikalų ministerijos atstovai. Buvo labai gerai tai, kad buvo darbas padalintas į dvi darbo grupės, buvo geriau įvertinti ir matyti jų rezultatus. Taip pat džiaugiuosi, kad kolegos e, iš Europos parlamento, taip pat ir iš nacionalinių parlamentų turėjo daugiau laiko pasigilinti į atskirus konkrečius klausimus Na, o dažnai plenariniuose debatuose nedaug kas dalyvauja, taigi galėjo dalyvauti e, darbo grupėse. Buvo kalbėta apie konfliktą artimuosiuose rytuose, taip pat ir Afrikoje. Kolega Danžon buvo pranešęs vienoje darbo grupėje. Džiaugiuosi, kad buvo puikiai gyventinta kolegų iš Airijos idėją organizuoti tokią konferenciją. Kiek žinau, pirmininkausinti Lietuva taip pat ketina pasinaudoti tokiu Dublino modeliu ir panašią konferenciją surenkti e, rugsėjo mėnesį. Aš tikrai džiaugiuosi, kad e, um, įvyks ir dar viena konferencija, galbūt ją bus galima dar labiau patobulinti. Buvo įsteigta darbo grupė, e, kuriai turi pradėti, kuriai vadovauja Airija, Airija, Italija, Lietuva, Graikija, Kipras ir Europos parlamentas turi savo atstovų toje darbo grupėje. Taigi tai yra Trojka plus darbo grupė, jeigu ją būtų galima tai pavadinti. Ten yra ir kipriečiai, jie E, įtraukti į darbą nuo pat pradžių, viskas baigsis pirmininkaujant Italijai. Taigi, iš tikrųjų buvo suburta tokia darbo grupė tam, kad būtų galima teikti pasiūlymus apie tai, kaip galima būtų plėt, toliau plėtoti tokią konferenciją. Europos parlamentas pareiškia, kad ši konferencija e, turi um, vykti uh, vadovaujantis sustarimu, kuris buvo pasiektas Varšuvoje. Taigi nereikia iš naujo išratinėti dviračio. Viskas jau aptarta dėl sudėties ir kitų dalykų. Buvo tam tikrų klausimų, e, kurie buvo aktualūs Kiprui. Pavyzdžiui, buvo pasiūlyta suburti faktų nustatymo misiją, fact finding mission, dėl kaiminystės klausimų sprendimo. Jeigu tai padarytumėm, tai bet kuri pirmininkaujanti šalis galėtų tokią misiją siūsti bet kur ir ta konferencija tiesiog virstų keliaujančią konferenciją. Ir tiek pirmininkaujančiai šaliai, tiek ir Europos parlamento administracijai atrodo, kad vis dėlto galbūt nereikėtų tokių misijų. Be abejo, kiekvienas nacionalinis parlamentas gali organizuoti kažkokias keliones, gali pakviesti ir kitus dalyvius ten dalyvauti. Na, nežinau, ar apie tai dar reikėtų diskutuoti, tačiau man atrodo, kad nereikėtų nuolat kurti ad hoc darbo grupių, kažkokiu tai e, e, kom, nuolatinių komandiruočių mechanizmo. Mes pranešimą apie šią konferenciją nusiusime ir pirmininkui Šulc. Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ir ateityje renks pranešimus apie tokias konferencijas. Gal galia tai nėra uh, Europos parlamento renginys, bet tai yra renginys susijęs su Europos parlamento išorės politika. Nereikėtų painioti. Dar noriu pasakyti, kad tokie renginiai yra skiriam, rengiami tam, kad būtų galima su nacionaliniais parlamentais ir Europos parlamento narys padiskutuoti apie BUSSP ir BSGP. Noriu dar pranešti, kad kita konferencija vyks Vilniuje rugsėjo 4-6 dienomis. Norėčiau jūs paraginti rengtis jau dabar tai konferencijai į Dubliną vyko 15 Europos parlamento narių. Aš manau, kad galbūt daugiau narių reikėtų siūsti Vilnių. Taigi norėčiau paprašyti frakcijos atstovų jau dabar pradėti apie tai galvoti. Rugsėjo 4-6 dienas yra praktiškai iš karto po vasaros atostogų. Taigi galbūt dabar jau delegacijos galėtų paskirti savo narius tam, kad dar prieš vasaros atostogas mes galėtumėm pradėti tinkamai ruoštis Vilniaus konferencijai. Aš labai džiaugčiausi, jeigu Pat Green taip pat pateiktų keletą pastabų apie šią konferenciją Dublinę. Labai džiaugiuosi, kad atvykote ir dar kartą noriu padėkoti už puikų bendradarbiavimą Dublinę. Prašom. Dėkuoju. Pone pirmininkė, tikrai nekantai ir aš laukiu Vilniaus konferencijos. E, jūs teisingai paminėjote, kad jį vyks tuoj po vasaros atostogų. Nu, visų pirma, noriu padėkoti už jūsų malonius žodžius, pasakojant apie neseną Dublino konferenciją. Po konferencijos gavau daug elektroninių laiškų, kurie rodo, kad ji tikrai gerai pavyko. Žinote, kad pirmoji tokia konferencija įvyko e, Kiprė e, pereitą rugsėjį Ir e, pirmą kartą ten buvo susirinkę, susirinkę daugiau kaip 230 delegatų. Ir mes e, Dublinė norime pratesti tai, kas buvo pradėta Kipre. Bandėme uh, užtikrinti, kad dalyvautų nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariai. Ir mums buvo labai svarbu, kad būtent parlamentarai išsakytų ką jie galvoja. Per e, tą konferenciją buvome pasiskirstę į keletą darbo grupių, jos padirbėjo puikiai, jūs, ponė pirmininkė, e, tai puikiai žinote e, Tarp aptariamų temų buvo pačios aktualiausios šios dienos temos, didelis susidomėjimas buvo Sirijos e, problemomis bei e, vystomai pagalbai buvo daug skirta dėmesio e, vidurio rytų taikos procesui. Taigi, Pone pirmininkė, galvojant apie ateities e, darbo grupės, jūs paminėjote, kad Lietuvos vyriausybė ketina perimti dabartinį modelį. Mm. Ir kai susirinka tiek daug dalyvių, iš tikrųjų reikia pasiskirstyti į atskiras darbo grupės, e, siekiant aptarti specifines temas. Aš e, minėjau, kad mes nutarėme peržvelgti, kaip e, tokios konferencijos pasiteisina. Sukūrėme atskirą ad hoc darbo grupę, kuri po poros metų Romoje turėtų e, paskelbti savo darbo rezultatus. Taigi, kaip ir sakiau, ponė pirmininkė, dar kartą noriu padėkoti Jums už e, palankės pastabas šiandieną. E, Buvo labai puiku mums savo akimis e, pamatyti, kaip veikia Europos parlamento užsienio reikalų komitetas, e, organizuojant konferenciją, e, aktyviai dalyvavo mūsų parlamento užsienio reikalų komiteto vicepirmininkas. Taigi mes ir toliau lauksime e, bendro darbo su jumis, padėsime Lietuvos vyriausybei ir jums rengiant konferenciją rugsėjo mėnesį Lietuvoje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labai ačiū už pastabas, ačiū už bendradarbiavimą. Dar beje pamiršau vieną dalyką. Apie ką bus iš esmės kalbama rugsėjo mėnesį, dėl ko mes susitarėme? Mes susitarėme, kad tai bus gynybos ir saugumo politika rengiantis gruodžio mėnesio ES viršūnių sustikimui. Tai bus mūsų prioritetas ir dėl to manau, kad ponas Donžo taip pat turėtų bendradarbiauti. Mes norime bendradarbiauti, bus bendradarbiaujama ir su ES, atsiprašau, Europos parlamento sėdė komitetu. Ar dar kas nors turėtų klausimą ar pastabų? Serė, prašom. Um, sorry, I, I didn't expect to be. Atsiprašau, ne, ne, nemaniau, kad bus vienintelis, kuris turėsiu pastabų apie tai, taigi jaučiuosi privilegijuotas. Dėkoju, pane pirmininkė, kad mane parinkote. E, visų pirma, noriu pasakyti, kad man skamba labai ironiškai, kad ta konferencija apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką uh, kuri pirmiausia buvo surinkta Kiprė, paskui Dublinė, o paskui Romoje. Ne, pirmininkas sako, Romoje bus po dviejų, po dviejų metų, o kita bus Vilniuje. Taigi, kas buvo pasakyta pristatymė? Buvo paminėtas Kipras, Dublinas ir Roma. Ir jeigu pagalvosite apie tris valstybės, kurios labiausiai nukentėjo nuo e, eurozonos krizės, tai e, tikrai būtų kitas tris valstybės, kurias atitiktų šį apibrėžimą surasti. E, Tokia konferencija iš tikrųjų yra daugiau, labiau satyriškai, nuspelno labiau satyrinių pastabų, negu kad aš galėčiau sugalvoti. E, žiūrėdamas į dokumentus tos konferencijos yra e, pranešimo projektas, aš į jį žiūriu ir jūs pirmininkė paminėjote, kad buvo kalbama apie bendrąją saugumo ir gynybos politiką. O dokumente jūs čia aštuntam punkte kalbate apie paramą e, politiniams lyderiams e, bendroje saugumo ir gynybos e, politikoje. Įpa punktis kalba apie ES ginkluotasias grupės, toliau kalbama apie operatyvinį štabą Briuselyje, toliau kalbate apie karinės priemonės, kuriomis remtųsi bendra sąjungos strateginė politika, kalbate apie e, e, karinę vadavietę, kuri būtų nuolatinė. Čia 13 punktas. Jūs e, taip pat e, gana satyriškai kalbate apie tai, kad e, kiekviena atskira delegacija turėtų turėti savo karinius atašė. E, taigi, e, kariniai atašė atsiranda ir visame tekste yra daugybė nuorodų į bendrą saugumą ir gynybos politiką, kuriai jūs neturite jokių įgaliojimų. ES nėra valstybė, kai e, e, patį paskutinį e, konfliktą Libijoje. E, e, jį įsitraukė buvo šešios e, sąjungininkės valstybės, dvi iš kurių net ne ES narės. Kai jūs ir kolegos e, norite įgyvendinti savo federalistinės fantazijas, kuriuoms jūs neturite jokių įgaliojimų, tai jūsų reikalas. E, E, bet e, jeigu e, ir toliau bus įgyvendinama tokia neapgalvota politika, kuriant bendrąją saugumą ir gynybos politiką ir bendrąją ES armiją, tai galų gale tai prives prie to, kad Junktinės Amerikos valstijos išstos iš NATO. Ir ES valstybės narės, ir aš tikiuosi, kad mano pačios valstybės tarp jų nebus, turės pradėti pasiremti savo pačiomis, e, savo pačių gynybos pajėgumais. E, taigi, e, jūsų fantazijos, tiesą sakant, kelia mm, grėsmę e, kiekvienos valstybės e, ES, ar ji būtų ES narė ar ne, tų piliečių geroviai ir saugumui. Ir aš siūlyčiau atkreipti e, dėmesį ir sureaguoti į mano labai svarbės pastabas. Well, German, so and, and second... Jeigu aš ir fantazuoju, sako pirmininkas, aš tikrai apie kovinę grupę nefantazuoju. Ir uh, E, kitas dalykas, jeigu jūs pasiskaitytumėte Lisabono sutartį, tai rastumėte visus, e, visas tas formuluotės tame tarpe ir e, kovinės grupės. Mes esame čia visi mandagų žmonės, dabar jums žodis nesuteiktas. Kovinės grupės, veiksmų koordinavimas, visą tai numatyta sutartyje. Taip mes e, pasielgėme ir prie Afrikos krantų ir tai labai gerai pasitarnavo Britų prekybai. E, užtikrino jūsų laivų saugumą. E, Visą tai atsispindi Lisabonos sutartyje ir visai natūralu, kad valstybių ir vyriausybių vadovai žada apie tai kalbėti gruodžio mėnesį. Ir parlamentai apie tai taip pat turi diskutuoti, nes iš dalies tai yra sąjungos, iš dalies nacionalinių valstybių atsakomybė. Mes privalome vienas kitą tinkamai informuoti, kad turėtume galimybės kontroliuoti savo biurokratinės ir administracinės valdžios atšakas. Taigi, e, aš padovanosiu Jums e, Lisabonas e, sutartį, ją ratifikavo bendruomenių rūmai, Westminsterija Ir tai neturėtų jūsų stabdyti. E, ir ten jūs pamatysite, kad galima kalbėti ir reikia kalbėti pagal sutartį ir BSGP. NATO taip pat atsispindi sutartyje, tai pirminės teisės dalykas. Amerikiečiai taip pat nori stiprios Europos, e, stiprios, o nesilpnos Amerikos. Ir mes e, čia veikiame ne prieš amerikiečius, bet galbūt prieš jūsų fantazijas. Ponas Danžon, pirmininką, norėčiau kai ką pridurti prie jūsų pasisakymo. Reikėtų remtis faktais, nes jeigu jau uh, pradedame fantazuoti, nereiktų e, leisti, e, re, kad fantazijos pakeistų realybę. E, ši politika numatyta Lisabonos sutartimi ir būtent ją mes ir kūrėme. Lisabonos sutartyje, kalbant apie saugumą, saugumo politika numatyta bendra gynybos politika ir niekur nebejo NATO vaidmeniu ir niekur e, nebejo, nekel, nedaroma jokių kliūčių valstybių santykiams su NATO organizacija. Tai atitinka saugumo architektūrą. Vėlgi, prisimenant jūsų pacituotas fantazijas, noriu pasakyti, kad jūs pats prieš turėtumėte žinoti, kad e, Didžiojoje Britanijoje yra BSGP e, vadavietė. Ir Taip pat e, buvo, ten buvo parengtas, e, e, parengta, parengtas misijos planas, kuri buvo skirta kovai su piratais, Somalio piratais. Ponas Pioteringas, jūs taip pat norite atsakyti į užduotus klausimus? Taip, mes viską labai rimtai vertiname, taigi ir aš kolegai Dartmouth norėčiau pateikti dvi pastabas. Mielas kolega, uh, Jūs žinote, kad didžiausias ES gynybos ir e, karinių pajėgų gynėjas yra JAF atstovas, JAF ministras. Ir dar viena pastaba. Man labai patinka Junktinė karalystė ir tikrai norėčiau, kad Junktinė karalystė išliktų nesusiskaldžiusi, nei viena dalis nepasitrauktų. Uh, Aš žinau, kad jums labai nepatinka ir ES, ir Briuselis, ir panašu, kad e, jūs taip pat galite įtakoti tai, kad Škotija surenks referendumą ir sugalvos atsiskirti nuo Junktinės karalystės. Seras Robertas, pirmininkė, aš nesu vienas iš tų, kurie mano, kad mes turime e, atsisakyti gynybos politikos e, ir buvimo jos dalimi, tačiau aš nepritariu ir klėdėsiams, kuriuos ką tik išgirdome iš Junktinės karalystės nepriklausomybės partijos atstovo. Ir turime kalbėti ir apie karinius pakarinį aspektą. Pirmininkai, jūs kalbėjote apie e, misiją įgyvendintą prie Afrikos krantų, taip pat Somalija įgyvendintą misiją ko, kovojant su piratavimu. Bet jeigu imamės kažko įgyvendinti, tai da, reikėtų daryti ramiai ir apgalvotai. Ir e, klėdėsiai kuriuo dėl iš, iš ankstinių nusistatymų tai nieko neduoda. E, E, mano kolega ponas Van Ordenas dirba bendros saugumo ir gynybos politikos rytyje daugelį metų. Ir vis dėlto jai priešinasi. Tačiau e, aš apgrėstauju, kad išgirdome tokių pasakymų, kurie visiškai nenudingi ir niekam nepasitarnauja. Uh, Ačiū. Noriu tik tai pasakyti, kad aš e, maždaug 20 tikslių citatų jums pateikiau iš e, tos ataskaitos ar pranešimo projekto. E, kiekvienas mano pasakytas žodis remiasi faktais. Reikalas tas, kad yra bendra saugumo ir gynybos politika paremta kari, kariminė, karinėmis priemonėmis ir E, aš paprasčiausiai čia e, komitetą informavau, remdamasis faktais. Pirmininkas, kad tai pranešimas ar ataskaita aš niekad ir neneigiau. O dabar siūlau eiti prie penkto darbo tvarkės klausimo. Aš jau matau nepatenkintų žvilgsnius iš panos Liūnačiak pusės. Bet, beje, Viso ko geriausio jums ir jūsų komandai. Ate. Taigi, penktas klausimas. Mes turime suteikti ir kitiems draugams galimybę pasisakyti ir kitais klausimais. Vis dėlto galbūt tai kažkaip supraskime. Na, o prieš išeinant aš dabar poniai Liūna čia suteiksiu galimybę pristatyti šį darbo tvarkės klausimą. Prašom. Iškilo problema dėl to, kad e, E, ši tema buvo iš, numatyta ketvirtai valandai. Aš tiesiog atstovauju e, kolegę, kuri e, rengė pranešimą šią temą. Aš turėsiu pirmininkauti netrukus posėdėje, todėl dėkuoju už galimybę man pasisakyti dabar. Po šešėlinių pranešėjų susitikimo kompromisų rengimo dar išlieka kai kurių neįspręstų klausimų. E, kai kurioms frakcijoms. Noriu dar kartą padėkoti pranešėjams už visą jų atliktą darbą, taip pat šešėliniams pranešėjams. Ir dabar pranešimas at, atsižvelgiant į, į visas kritinės pastabas išsakytas išorės veiksmų tarnybai, e, ta tarnyba sėkmingai plėtojasi, ponė Ešton atsižvelgia į visų išsakytą kritiką. Ir tampa aišku, kad e, šią tarnybą reikia reformuoti bent keliais aspektais ir parengtuose kompromisuose yra gerų siūlymų dėl pagrindinių temų. Norėčiau pakomentuoti septintąjį kompromisinį pakeitimą, dėl kurio Franciska Brantner prašė manęs pasitarti su poniu Gualtieri. Ten kalbama apie Ten kalbame apie atitinkamą struktūrą, kurie apimtų ir konfliktų prevenciją. Pone Brantner kalba apie krizių valdymo direktoratą. Po, ponas Gvaltieri kalba apie krizių valdybą. Manau, kad krizių valdymo direktorato pavadinimas apimtų komandinį darbą, o ne tik sprendimų priminėjimą aukščiausių lygmenių. Galbūt į tai dar yra laiko atsižvelgti ir, ir pakeisti. Tai manau, kad tai yra šiek tiek kitokia e, nuostata formuluotė nei e, pirminėme pasiūlyme. Norėčiau pakomentuoti pakeitimus, e, kuriais tikiuosi pranešėjų ir kitų kolegų palaikymo balsuojant komitete rytoj. Vienas iš jų yra štai koks. 134 mūsų pakeitimas, kur, kur kalbama apie didesnį EIVT lankstumą ir paramos teikimą, skir, finansuojant e, išorės priemonės. Turima omeny tai, kad e, praeitie teikiant išorės paramą per finansinės priemonės buvo labai daug nelankstumo ir raginu kolegas palaikyti šį pasiūlymą. Ir, kaip jau buvo pasakyta, oficialiuose dėrybose jau buvo kalbama apie saugumo ir gynybos atašė e, poziciją, apie tai kalbama ir kompromisuose, bet mes norėtume įtraukti ir nuostatą dėl žmogaus teisų e, centrų, bei taip pat moterų teisių e, pareigūnų. Kalbame, turiuomenį ne tik arabų pavasario valstybės, kur iškilo problemų ne tik moteriams, bet ir visiems Todėl svarbu, kad išorės veiksmų tarnyba, skirdama delegacijas, numatytų ir moterų teisų padalinių ar skyrių įkūrimą ten, kur dirbs delegacijos. Norėčiau taip pat atkreipti išdėmėsi 156 pakeitimą, kur sakoma, kad visose ES delegacijose turėtų dirbti klimato kaitos patarėjai ir galbūt atrodo jau perteklinis dalykas, tačiau klimato kaita tampa aktuali svarstant saugumo klausimus Afrikos, Latino Amerikos, Azijos valstybėse. E, yra ir e, jau dabar klimato kaitos pabėgėlių. Ir aš tikiuosi, kad e, kolegos tikrai balsuos už šį pakeitimą. Dar vienas pakeitimas dėl darbinės struktūros EIVT ir Europos parlamento bendradarbiavimo 160 mūsų pakeitimas. E, mes sėkmingai dirbame bendradarbiavime su e, žmonėmis dirbančiais EIVT, tačiau dar ne, neturėjome galimybę susitikti su jais visais. Mes pageidaujame veiksmingo informacijos srauto e, iš delegacijų, iš EIVT, iš komisijos, nes parlamentas, rengdamas savo rezoliucijas, tikrai e, pasinaudotų tokią informaciją. Šis informacijos teikimas nebuvo užtikrintas taip, kaip mes pagidaujame. Mes norėtume, kad EIVT delegacijos ir tarnybos atsižvelgtų į parlamento išsakomą nuomonę ir rekomendacijas, e, kuomet parlamentas priima įvairius dokumentus ir ne tik e, žmogaus teisų aktualiausiais klausimais taip pat ir, kad būtų atsižvelgta ir mūsų pateiktą pasiektos pažangos vertinimą. Ir dar vienas pakeitimas, kurį norėčiau paminėti, parlamento nuomonė išsakoma mūsų pranešimuose bei rekomendacijose turėtų būti tinkamai reprezentuojama uh, užsienio valstybėse, šiuo atveju EIVT darbuotojų santykiuose su tos šalies atstovais. Tai jau vyksta, tačiau tas bendradarbiavimas vyksta skirtingais lygmenimis. Norėtume, kad jis būtų geriau sutvarkytas ateityje. Noriu padėkoti visiems ir apgailestauju, kad turiu atsisveikinti. Netrukus susitiksime. Ačiū. Galbūt turėtumėte išklausyti mano atsakymą pirmą. Pavyzdžiui, klimato kaita. Yra pasiūlymas dėl kultūros patarėjo, klimato kaitos patarėjo, socialinių klausimų patarėjo ar atašė. Galime įrašyti bendro pobūdžio siūlymą, bet ne dėl klimato uh, E, kaitos patarėjo profsąjungos labai pagidauja, kad jų interesus atstovaujantis patarėjai dirbtų ambasadose ir delegacijose. E, taip pat ir kultūros atašė, kultūros e, patarėjas yra labai pageidautinas postas, bet galbūt reikėtų ieškoti bendresnės formuluotės, o ne vardinti atskiras pozicijas viskas priklauso ir nuo konkrečios valstybės aplinkybių. Klimato kaitos ekspertas reikalingas Brazilijoje, bet nebūtinai visais kitais atvejais. Ir reikia nepamiršti ir ekonominio našumo aspekto. Galbūt kelių valstybių delegacijos gali bendradarbiauti ir, ir, ir vienas asmo galėtų atlikti tą darbą nepamirškime ir e, politinios, politinės ryties, juk ambasadų svarbiausias tikslas ir užduotis yra politinis darbas. Lankstumo, e, nuorodą dėl lankstumo, manau, galime išlaikyti. Kolega Gvaltieri patikė pasiūlymą dėl moterų teisų platesnio užtikrinimo toje tarnyboje, galbūt galima, e, nežinau, ką norite to pasakyti, bet galbūt paaiškinsite kompromise, tačiau bendrais brožais aš palaikau šį siūlymą. Dėl krizių valdymo direktorato. Aš nepagidauju naujo direktorato. Jeigu skirtingų uh, padalinių atstovai sueina draugien ir bendradarbiauja, puiku, bet uh, bet tai neturėtų būti naujas atskiras departamentas. Valdyba taip pat nepriima sprendimų. Sprendimus galų gale priima vyriausioji galiotinė. O visi kiti jai patarė, padeda jai koordinuoti, jei, jei, jei reikia tarybos arba komisijos narių uh, pagalbos ar koordinavimo, ji gali kreiptis į tas e, institucijas, bet, bet ji nusprendžia, ką daryti. Krizės valdyba, krizės klausimų valdyba, e, ponas Salafranka pateikė pasiūlymą, buvo pateikęs pasiūlymą dėl strateginio planavimo centro. Norėjome išvengti, mm, nusprendėme, kad tai nėra tinkamas e, siūlymas, nes strateginio planavimo centras jau egzistuoja, vadovauja Helė Šmit. Aš tikiuosi, kad atsakiau į visus jūsų užduotus klausimus ir dabar turite galimybę tas problemas svarstyti ir kitur, kažkur kitur. Norėčiau kreiptis į Aneminį iš Alde frakcijos, susteikti žodį jai. Roberto, kai norėsite pasisakyti, E, paprašykite tik žodžio. President. E, Pane pirmininkė, savo delegacijos vardu visų pirma norėčiau padėkoti dviems pranešėjams už puikiai atliktą darbą ir gerą bendradarbiavimą su jais. Aukštai vertinu jūsų pastangas įtraukti e, mūsų pagrindinės mintis į kompromisinius pakeitimus. E, tad apskritai tai reiškia, kad e, mes e, remiame šitokį teksto projektą. Yra mažų pastabų, bet nei viena iš jų nėra esminė. Ir šiandien norėčiau taip pat pasinaudoti galimybę ir pasveikinti savo delegacijos vardu ponę Ašton ir jos komanda, kuriai pavyko e, surasti galimybę pasiekti susitarimą tarp Serbijos ir Kosovo. Mm, tai įgalina e, tolesnius pokalbius tarp dviejų e, šalių premjerų ir įrodo EIVT struktūrų naudingumą. Dabar e, atsižvelgiant į tai, ką galvoja kolegė Lunačiak iš žaliųjų frakcijos, tai e, kreipdamasi į poną Broką turiu pasakyti, kad e, jūs teisus, kad e, būtų didelė e, klaida, jeigu mes padaugintume e, tokių postų kaip e, specialus atstovai ir taip toliau, nes tada paaiškės, kad e, žmonės dirbs atskirai, o ne drauge, kiekvienas e, rūpinsis tik tai savo e, kontaktinių punktų. O mums reikia bendros delegacijų strategijos, jeigu norime, kad iš tikrųjų jos tarpusavyje bendradarbiautų ir dalyvautų. Tad apskritai e, mes tikimės dar patobulinti e, šį projektą ir dar kartą belieka padėkoti už gerą bendradarbiavimą. Dėkui. E, jūs teisi, kad kai kuriais atvejais, kalbant apie e, mm, įvairius postus, mes turime truputį elgtis kitaip. Panas Van Orden. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau porą pastabų pasakyti. Turbūt pripažinsite, ponė pirmininkė, kad e, iš vienos pusės e, mes nenorėtume, kad ES delegacijos taptų e, pilna kraujomis ambasadomis. Kalbu čia ir apie personalą, ir apie visą kitą. Kai kurie galbūt ir galvoja apie ES ateityje kaip apie vieną uh, vieningą veikėją mm, e, pasaulio arenoje e, padarimas e, tų delegacijų ambasadomis reikštų taip pat ir ambasadoriaus ir kitų postų įkūrimą. Ir jūs turbūt suvokėte, kad daugeliu lygmenių tokiai minčiai egzistuoja daug prieštaraujančių. E, Politinių lygmenių taip pat e, dauguma pasisako už valstybių narių suverenų reprezentavimą. E, praktinių lygmenių taip pat atsirastų nemažai problemų. E, faktas tas, kad EIVT tuomet pasidarytų tam tikrą labai brangia ištaiga Aš e, sakyčiau, kad galima tokias mintis e, toliau plėtoti, jeigu tos išlaidos būtų kompensuojamos e, nukerpant kažkur kitur. Vis tik tai man atrodo, kad visiškai pakaktų nedidelio koordinavimu užsiimančio personalo tarybos lygmenių ir ne visiškai bereikalingas yra tas gargantua dydžio e, statinys, sąranga, kuri dabar e, egzistuoja kaip EIVT. Ponas e, Sarijus Volski. Dėkuoju, panė pirmininkė, su pateikęs pakeitimų jūsų pranešimui ir e, mielai išgirščiau, ką Jūs galvojate apie tuos pakeitimus, nes e, išdalintame dokumente aš manau, matau, kad e, tik vienas iš tų mano pakeitimų įtrauktas į 14 kompromisą. Asmeniškai manau, kad tas 13 E, pakeitimas vis tik neatspindi mano 178 pakeitimo. Eina kalba apie geografinį balansą, geografinę pusiausvyrą. E, eina kalba taip pat apie tai, e, ką mes savo rezoliucijoje prieš tris metus jau esame pasakę, kai pirmą kartą kalbėjome apie EIVT ir svarstėme geografinės pusiausviros problemą. Tad e, man įdomu išgirsti, kada išgirsime pranešėjo nuomonę dėl pakeitimų. To dar nebuvo. Balsavimas rytoj taikoma labai e, skubi procedūra kuri nesuteikia galimybės e, pakeitimų teikėjams išreikšti savo būkštavimo. Aš nežinau, ar šešėliniai pranešėjai dėl to e, buvo susitikę, tad mes svarstame tik tai šiandien, o balsuojame rytoj. Tad procedūroje pasigendu skaidrumo. E, na, o dėl to pakeitimo, į kurį buvo e, atsižvelgta, vis tik turiu pasakyti, kad mano 178 nėra atspindėtas jūsų 13 kompromisinėme pakeitime. Um, labai ačiū, pirmininkė. Aš klausiausi, ką Jūs pasakėte, pasisakydamas ankstesnių klausimų, kai aš anksčiau sakiau, kad mano kolega Jeffrey Van Orden, kuris ram, labai ramiai išsakė savo pastabas, Jūs sakėte, kad nebūtinai jam pritarėte. Man atrodo, kad iš tikrųjų nuomonės skiriasi Galbūt ne vien tik tais dėl EIVT veikimo principo, bet dėl to, kaip ji dirba. Man atrodo, niekas e, dėl to neturėtų abejoti. Mes esame labai susirūpinę dėl kaštų. Ar iš tikrųjų šios tarnybos patiriami kaštai yra prasmingi? Jūs, pirmininkė, kai atvykote į Junktinės karalystės parlamentą ir kai ten kalbėjote apie tą patį klausimą, uh, ir vėliau pateikėte pranešimą visuomeniai, nebuvote toks priešiškas, kaip aš tikėjausi. E, iš tikrųjų ir parlamento nariai sakė, kad kaštai tikrai kelia didelį susirūpinimą. Bet kai kažkas atstovaujantis ES, kuris gali būti arba nebūtinai gali būti diplomatas iš Junktinės karalystės, bando uh, pasinaudoti tuo, ką mes kiekvienas atskirai ir visi kartu bandome daryti Europos Sąjungoje. Taigi, pirmininkė, tikrai nenoriu uh, kvestionuoti viso klausimo, bet pasakyti štai ką. Junktinės karalystės vyriausybė yra gana agnostiška, nelabai supranta, kokios naudos gali duoti uh, ši išorės veiksmų tarnyba, bet mes nesame iš esmės nusiteikę priešiškai. Pirmininkė, mes esame tikrai, e, mes pritarėme toms abejonėms dėl kaštų. Čia galite būti visiškai tikras. Ačiū. Ačiū. Kadangi esu koordinatorius, pasisakysiu frakcijos vardu, kad nekiltų jokių nesusipratimų. Ir iš tikrųjų tai yra vienintelis būdas išsakyti ECR poziciją. Esminis dalykas yra disbalansas. Išorės veiksmų tarnyba jau kurį laiką dirba. Mes pritarėme šios tarnybos dabartiniai struktūrai ir formai. Vis dėlto mes norėtumėm, kad ši tarnyba duotų naudos, kad ji būtų neutrali biudžeto atžvilgiu ir Taip pat mes norėtumėm pasižiūrėti tai, kaip yra paskirstamas turtas, paskirstamos lėšos. Visiškai neseniai vyko Belgrado ir Pristinos dialogas, ten dalyvavo ir pane Ešten. Man atrodo, kad nebūtų pakakę, jeigu tik būtų kažkokia viena valstybė narė dalyvaus tame procese. Toliau Irano sankcijos, vėlgi tai tikrai yra labai naudingas dalykas. Uh, norint pažaboti Irano veiksmus brandolinėje srityje. Vėlgi, čia buvo žymiai geriau, kad e, išorės veiksmų tarnyba ėmėsi veiksmų. Taip pat ši tarnyba kovoja ir su Somalio piratais. Taigi, manau, kad tikrai už tai reikėtų padėkoti. Malija, Somalija. Somalija E, klesti piratavimas ir nepakaktų vienos valstybės narės pastangų su tuo kovoti. Taigi, iš esmės mes remiame šios tarnybos veiksmus, bet manome, kad kiekviena valstybė narė, kaip suvereni, suvereni valstybė, galėtų imtis veiksmų. Junktinė karalystė, Lenkija, Čekija, e, bet kuri šalis atstovaujama ECR E, frakcijoje mano, kad vis dėlto e, išorės veiksmų tarnyba yra naudingesnė negu kad tais atvejais, kai veikia viena atskira šalis, tai ir pigiau kainuoja. Taigi aš kalbu apie tai, kad turime taupyti lėšas. Kiekviena vyriausybė, kiekviena šalis krizės metu turėtų taupyti lėšas. Bet ši tarnyba turėtų atnešti ir apčiopimas naudos. Baigdamas dar norėčiau pasakyti, kad ECR pozicija nėra priešiška. Mes esame galbūt šiek tiek agnostiški, bet e, vis dėlto pasilaikome savo teisę išsakyti e, kritinės pastabas ir prašyti, kad e, ši tarnyba išlaikytų biudžeto neutralumą ar kad jos veikla atsipirktų. Ačiū. Thank you, colleagues. Ačiū, kolegos. Pabandysiu trumpai reaguoti į iškeltus klausimus ir paaiškinti kompromisinius pakeitimus, kuriuos siūlome. Dėl mm, tų kon konkrečių temų centrų ar, ar e, paskirtų patarėjų. Aš pritariu pono Broko komentarams. Reikia e, E, jungti pajėgas, jeigu pristeiksime naujų postų, tai eisime priešingą kryptimį nei, nei Lisabono sutarties dvasia. Kalbant apie tinkamas struktūras, mes siūlome kompromisus. Ieškant tos tinkamos struktūros pavadinimo, tos paieškos yra bandymas užbėgti įvykiams už akių. Ir būtent tą kryptimį, kuri priimtina žaliesiems. Tai nėra kompromisas, tai yra jų pateiktas pasiūlymas. Mes argumentuojame ir pasisakome už konkrečią struktūrą, atsižvelgiant į e, pakeitimą dėl krizių valdymo platformos, ir bandome pat, pat, patikti tokį pasiūlymą, kurio pagrindu būtų galima apjungti visus veikėjus į vieną vietą. Šis pasiūlymas nėra idealus, bet būtų sudėtinga rasti kitokią formuluotę. Džiaugiuosi tuo, kad Alde frakcijos atstovams priimtina, priimtinas mūsų e, nuveiktas darbas. Ačiū jiems sužindėlį. Į žodžių teikiamą pakeitimą įtraukiu nuorodą į tilto nuostatą, tiltelio nuostatą bei į kitą mm, Alde frakcijos pateiktą pakeitimą. Atsakant į pono Sarius Švolskį pastebėjimą, turiu pasakyti, kad kompromisas neapima viso pakeitimo, nes tada jis nebūtų kompromisu. Tuo atveju būtų balsuojama už patiktą pakeitimą. Kompromise apimta nemažai mm, pasiūlymo sudėtamųjų dalių ir kalbama apie atstovavimą geografiniu pagrindu. Taip pat kalbame apie visas e, reikalingas priemonės, kad būtų, kad, kad visos teritorijos e, būtų tinkamai apriektos ir, ir, ir visa geografija būtų apriekta. Aš manau, kad šis pakeitimas eina jūsų, jums primtina kryptimi ir todėl manau, kad mums svarbiausia užsitikrinti daugumą, kuri palaikytų šį siūlymą dabar šiame konkrečiame pranešime ir mūsų siūlomame kompromise atsižvelgta į skirtingas pozicijas ir siūlomos priemonės, kurių pagalba būtų galima spręsti kokios nors teritorijos neatstovavimo klausimą. Pelmaras jau sakė, siūlome pritarti pakeitimui dėl kitokios formuluotės, nes jei bandysime išvardinti visą sąrašą su visais skaičiais ir procentais, tai na, nebūtų tinkamas sprendimas, jeigu kalbėtume apie visas moteris skiriamasi tam tikrus postus. Bet mes, man atrodo, atsižvelgėme į, didelę, į didžiąją dalį pateiktų e, pakeitimų. Pavyzdžiui, kai kuriuose pakeitimuose yra pasiūlymų, kurių mes nusprendėme neįtraukti į šį pranešimą. Vyksta dėrybos dėl finansinės priemonės ir būtent ten tose dėrybose reiktų apie tai kalbėti. Tai nėra pranešimas dėl EIVT biudžeto, kalbant apie biudžeto didinimą, biudžeto neutralumą. Visi tie klausimai turėtų būti apsvarsyti kit kitame kontekste, pagal kitokią procedūrą. Ir aš džiaugiuosi, kad EKR frakcijos e, e, atstovas išsakė labai konstruktyvę poziciją ką tik tai žinoma, su kai kuriomis išlygomis, ypač kalbant apie biudžeto neutralumą. Nežinau, ar yra dar kažkokių tai dalykų, kuriuos pamiršau. Žodis pirmininkui užbaigti šias diskusijas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad, kad aš nesigilinau į smulkmenes, bet uh, klausimas yra rimtas. Mes šiame pranešime atit atitolsame nuo parlamento 2010 metais patvirtintos pozicijos. Jeigu iš tikrųjų taip yra, norėčiau, kad paaiškintumėte, kodėl ir taip pat, kodėl nėra skirta laiko šio klausimo aptarimui. Šiandien svarstome tos pakeitimus ir todėl jų balsuojame. Laiko svarstymams nėra net nebuvo surinktas šešėlinių pranešėjų susitikimas. Atrodo, kad viskas vyksta pagal paspartintą procedūrą, kuri pasirinkta tam, kad būtent tam, kad tokios diskusijos ir neįvyktų. Toliau. Pone Gvaltieri, netgi toje sutrumpintoje formuluotėje vietoj geografinio atstovavimo jūs kalbate apie apie geografinį atstovą, atstovą tam tikrai teritorijai. Tai iš esmės keičia mano siūlymo sampratą. Noriu čia priminti 2010-ųjų e, Birželio ministro parlamento rezoliuciją, kitus sprendimus, taip pat tarybos reglamentą kurių visų tikslas yra e, koreguoti geo, padėtį su geografiniu atstovavimu. Noriu priminti du dokumentus. Vienas iš jų yra saistantis e, tarybos sprendimo šeštasis straipsnis, kuris buvo paskaltas po to, kai mes išreiškėme savo poziciją. Ten pasakyta, kad asmenų kandidatų samdymas į AIVT e turi remtis e, lyčių lygybės ir geografinių kriterijų principais. Ir šiais metais, e, peržiūrint tą procedūrą, turėtų būti aptatas ir šis aspektas. Taigi, tik, tikime, mes lauksime, kad ponė Ešton tai peržiūrėtų ir, ir būtų ištaisyti, galime aptikti netoligumai, kad balanso būtų siekiama. Remdamasis Europos parlamento poziciją, kuri buvo patvirtinta septintame punkte pasakyta. Europos parlamentas tikisi papildomų priemonių pagal tarybos sprendimą dėl geografinio ir e, lyčių balanso užtikrinimo, kad bus imtas atitinkamų priemonių kurios bus numatytos atitinkamame tarybos reglamente. E, pažangos užtikrinant šį balansą nebuvo pasiekta. Prieš tris metus buvo nuspręsta, kad jeigu tokia pusiausvėra nebus užtikrinta, reikės priemonių, kurios tuos pusiausvėros padėtų siekti. Ir mes, parlamentas, turime teisę reikalauti tokių koreguojančių priemonių. Jei jų nesimama, mes keičiame savo politinį kursą. atsižvelgiant į sudėtingą šio klausimo pobūdį, siūlau balsavimą numatytą rytoj atidėti ir skirti laiko šio klausimo svarstymui, nes ponė Brok, šiame pranešime pagal šias formuluotės mes e, keičiame parlamento poziciją, kuri buvo patvirtinta prieš tris metus. Ponės Gžip, praėjus pusę jūsų kalbos, jūs pasakėte, aš supratau, ką sakote, paskui nebesupratau. Ja miałem okazję prze, przejrzeć e, dane dotyczące tak, tego. Panie pirmininkė, e, turėjau galimybę panalizuoti e, duomenis e, apie geografinę pusiausvyrą ir aš rėmiausi EIVT e 2010 ir šių metų duomenimis. Tie duomenys e, rodo, kad mums dar toli iki pusiausvėros. Pagal geografinę pusiausvėrą naujosios valstybės narės turėtų turėti apie 25 procentus savo atstovų. Aš žinau, kad tai matematika, netikrovė, bet e, pradžioje buvo 10 procentų, 10 procentų išlieka ir dabar. Vadinasi, mes e, visai teisėtai galime klausti, kaip e, parlamento. Mhm sprendimas ir parlamento rezoliucija turėtų būti įgyvendinami praktikoje. Nes jeigu dabar aš skaitau pranešimo 35 pastraipą, 35 punktą, tai ten kalbama apie intensyvesnės pastangas siekiant lyčių ir geografinės pusiausvėros ats remiantis e, nuopelnais. Tai ir viskas, o juk mes atsimename, kokia karšta vyko diskusija šiame komitete 2010 metais. Galbūt galima būtų e, panaudoti tam tikrus pakeitimus, kad galima būtų e, nuraminti tuos žmonės, kurie dėl to dalyko turi labai daug išlygų. Aš matau, kad ponas Peteringas šypsosi. Ir iš tikrųjų tai patvirtina tą faktą, kad e, stulpelės esantis skaičiai e, tik e, paremia tokią situaciją. Dėkoju. E, prieš suteikdamas žodį kitam norinčiam pasakyti, aš noriu visų pirma pasakyti, kad e, E, Gualtieri Brok pranešimas šiame komitete ne pirmą kartą svarstomas. Jeigu ją atsakai, e, tu nedalyvavai, tai ne mūsų kaltė. E, Pereitą savaitę taip pat ir šešėliniai pranešėjai pasi, buvo susitikę ir diskutavo, gal pats ir nebuvai pakviestas. Pereitą savaitę vyko šešėlinių pranešėjų susitikimas, bet jūs nesate šešėlinis pranešėjas iš EPP frakcijos. Ketvirtadienį iš ryto įvyko šešėlinių pranešėjų susitikimas. Kai aš kviečiu šešėlinius pranešėjus, tai kviečiu tik juos, o ne kitus. Patrikai. Žodis tau. Dėkoju pirmininkė už galimybę pakomentuoti E, apskritai kalbant puikų e, pranešimo projektą. Jis e, pasirodo laiku, kai vyriausiai įgaliotinė pati jau baigė savo apmąstymus dėl ateities ir manau, kad Birželį ar Liepą jinai pasidalins savo mintimis ir mes čia Europos parlamente galėsime su jos mintimis susipažinti. Pranešime paliečiama daug temų, e, kai kurios problemos e, yra būtent tos, e, kurias ir mes nagrinėjame, krizių valdymo institucijos, kaip užtikrinti didesnį suderinamumą, nuoseklumą, e, strateginį vaidmenį, kaip geriau bendradarbiauti su Europos institucijomis, tame tarpės Europos parlamentu ir taip pat e, e, galimas delegacijų vaidmuo užtikrinant paramą parlamentui visame pasaulyje Komentuojant diskusiją dėl tų kontaktinių punktų, tai ypatingai atsižvelgiant į tam tikras ribas išteklių prasme, e, kas buvo jau paminėta, e, tai e, tas bendrasis požiūris į šią problemą kai, sakysim, žmogaus teisų, moterų teisų srityje e, turėtų e, atsirasti pareigūnai, kurie specializuojasi sprendžiant tos klausimus, e, o ne kurti galybę naujų postų. Na ir grįžtant prie diskusijos dėl geografinės pusiausvėros, tai komiteto nariai žino, e, personalo labai nemaža dalis ir biudžeto nemaža dalis, kaip žinote, į e, EIVT buvo pervesta iš e, tarybos generalinio sekretoriato ir iš komisijos atitinkamų institucijų. Mes žinome, kad kai kurios valstybės narės nebuvo ten e, e, pakankamai atstovaujamos. E, e, dabar e, organizacijoje visais lygiais naujųjų valstybių narių atstovų daugėja, jeigu atsižvelgsime į naujų personalo narių priėmimą, tai 18 e, procentų AD kategorijos ir 16 procentų AST kategorijos naujai priimtųjų yra iš e, naujųjų valstybių narių. Atsižvelgiant į naujų valstybių narių a, e, gyventojų skaičių, kol kas šią prasme vis dar yra tam tikro deficito, bet mes ir toliau dirbsime, kad adekvačiai uh, būtų atstovaujama visoms valstybėms narėms. Aš manau, kad e, skaičiai e, įtikins komiteto narius, kad e, pažanga yra daroma. Yra e, pora valstybių narių, kurios neseniai įstojo, yra ir pora tokių, kurios jau seniai yra valstybės narės, e, kurių e, atstovų skaičius netitinka e, proporcingai jų gyventojų skaičiaus. Ir mes bandysime tą padėtį ištaisyti. Bet aš jau esu ir anksčiau minėjęs, kad EIVT pagrindinis tikslas yra pritraukti pačius gabiausius ir geriausius e, darbuotojus ir mūsų praktika per e, kelis pastaruosius metus parodė, kad įmanoma laikytis ir šio pagrindinio principo, ir tuo pat metu siekiant geografinio atstovavimo ir e, lyčių e, pusiausviros. Taigi, ponė pirmininkė, ačiū už galimybę pasakyti e, keletą žodžių jums. Džiaugiamės parlamento parama EIVT. Ji yra nepaprastai konstruktyvi ir galvojame, kad ir toliau dirbsime tokioje pačioje dvasioje. Konkrečiai noriu padėkoti e, tiems e, komiteto nariams, kurie paminėjo mūsų pastarojo laiko politinės sėkmes. E, tai iš tikrųjų įrodo, kad EIVT e atneša pridėtinę vertę, kuri papildo nacionalinių diplomatinių tarnybų darbą ir mes tikimės, kad ir toliau galėsime plėstis ir vystytis pagal Lisabono sutarties nuostatas. Dėkui. Robertas ir aš su kolega Rapkai dar viską peržiūrėsiu. Mat, manau, kad viskas einama teisinga linkme Nenaujasios valstybės narės yra prašiausiai atstovaujamos, o Vokietija. Ir to nepamirškime. Taigi, ponas Arijus Volski, tikrai pritariu tam, ką Jūs pasakėte, bet manau, kad ne tai dabar svarbiausia. Svarbiausia yra štai kas. Kai kurios, tiksliau, daug valstybių narių reikalauja, kad valstybės narės taip pat dalyvautų priimant sprendimą dėl atstovavimo delegacijose. Ir mes tam turime pasipriešinti. Pereinamasis laikotarpis baigtas. Dabar kitos ES institucijos, pavyzdžiui, Europos parlamentas, uh, taip pat gali perimti labai aukštos kvalifikacijos žmonės, kaip ir normalaus įprastinio konkurso metu. Taigi jauni e, Lenkų diplomatai gali dalyvauti konkursuose įprastinė tvarka, kaip ir kitose konkursuose. Man atrodo, kad einame teisinga linkme, o jūs norite tai išbraukti. Tokį pakeitimą pasiūlėte, galbūt, galbūt nevertinote viso bendro konteksto. Po pereinamo laiko tarpio įdarbinimas vyksta įprastinė tvarka. Taigi prašau į tai atsižvelgti. Man atrodo, kad nelabai buvo teisinga pastaba apie atstovavimo. Aš manau, kad reikėtų nepamiršti ir šešto straipsnio, taip pat šešto straipsnio aštos, aštuntos dalies dėl atstovavimo, atstovaujamumo, dėl lyčių pusiausviros. Jau anksčiau aš apie tai kalbėjau. Man atrodo, kad vis dėlto pavyks susitarti. Uh, Šiuo klausimu visiškai sutarė visi šešėliniai pranešėjai, kurie buvo sustikę ketvirtadienį ryte, ten dalyvavo ir mano frakcijos atstovai. Taigi dabar yra tokia situacija. Man atrodo, kad tekstą šiek tiek sutrumpinę susitarsime, bet Na, taip jau yra su pranešimais, neįmanoma apginti kiekvieno žodžio, svarbu apginti mintį nes e, juk reikia parengti tokį pranešimą, kuriam galėtų pritarti ir kiti kolegos. Na, pranešimas vis dėlto turėtų būti nuoseklus. Dar kartą norėčiau pasakyti štai ką. Kolegos iš Junktinės karalystės iškėlė klausimą. Aš galiu atsakyti taip, valstybės narės yra uh, suverenios ir jos pagal ES veikimo sutartį yra įpareigotos dalyvauti bendroje saugumo ir gynybos politikoje. Tai yra parašyta labai aiškiai, dėl to atitinkamai reikia elgtis. Buvo bandyta tarti, tarsi viską užginčyti, bet aš manau, kad turi būti užtikrinta, kad kiekviena delegacija turėtų atitinkamos patirties, bendradarbiaudama su atitinkama šalimi arba atitinkamame sektorija, ar tai būtų klimato kaita ar kitokia politika, pavyzdžiui, socialinė politika, darbo politika. Taigi būtų labai gerai, jeigu būtų rastas kažkoks kompromisas ir šiuo atžvilgiu. Norėčiau išgirsti, ką Jūs apie tai manote. Ar vis dėlto bus teikiamas toks žodinis klausimas Roberto? Na, tiesą sakant, nekažin ką galėčiau ir pridurti dar galėtumėm pagalvoti apie tai, kaip turėtų būti suformuluoti kompromisiniai pasiūlymai, na, aš neižvelgiu didžiulių sunkumų dėl atstovaujamumo ir atstovavimo. Galime į tai pasigilinti, bet esmė yra štai kokia. Mes kalbame apie tai, kad reikimtis visų reikalingų priemonių. Tai yra esmė. Ir paskui mes pacituojame tarybos sprendimą. Taigi, Man atrodo, kad formuluotė yra gera. Pažiūrėsime, ar tą formuluotę dar būtų galima patobulinti. Na, dėl kitų elementų tai neturiu ką ir pridurti prie to, ką jau sakiau anksčiau. Pirmininkas, ar jau baigėte? Taip. Gerai, dėl formuluotės. Galbūt galėtų būti štai kokia. 12 ES valstybių narių, kur gyvena atitinkamas procentas gyventojų. Balsas iš salės, galbūt tai turėtų būti 26 procentai, ne 17 procentų. Bet vis dėlto uh, atskirti Atspirties taškas yra ne tik populacijos dydis. Na, kalbant apie populaciją, tas dydis buvo maždaug 19,5 procento ar 18 procento. Na, bet Taigi toks buvo E, Britų socialistų skaičiavimas. O ką daryti toliau? Ar... Aš manau, kad tai vis dėlto yra formuluotas klausimas, o ne požiūrio klausimas. Labai ačiū. Mes dar kartą apsvarstysime visas diskusijoje išsakytas mintis ir tikiuosi, kad rytoj pavyks pasiekti susitarimą, nes tikrai uh, tai yra būtina tam, kad galėtumėm įtakoti tolimesnės procedūras. Labai ačiū. Vastina. Hm? Frau Nates, wir haben noch eine Stellung. Dar yra viena nuomonė, kurią reikėtų pakomentuoti. Tai yra e, metinė ataskaita ES finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu. Prašom. Ačiū pirmininkė. Aš pavaduoju kolegę Renatą Weber, kuri yra pranešėja nuomonės šiuo klausimu, bet ji vadovauja ES rinkimų stebėjimo misijai Paragvajuje. Ir ji paprašė manęs pristatyti jos parengtą nuomonę ir aš sutikau. Ir jos vardu norėčiau pasakyti štai ką. Ji atkreipė dėmesį tai, kad 2011 pasiekta daug pažangos, susigražinant ES e, netinkamai išmokėtas lėšas, ypač pasirengimo stojimui, per pasirengimo stojimui priemonę ir sveikina komisijos 2011 pradėtas iniciatyvas, pavyzdžiui, veiksmų planą kovojant su cigarečių ir alkoholio kontrabanda Europos rytinėme pasienyje ir kovos su sukčiavimo nuostatų įtraukimą į naujai e, rengiamas dvišalės sutartis. Ji taip pat džiaugiasi OLAF tarnybos reforma, kuri be kitų dalykų numato e, administracinius susitarimus su trečiųjų valstybių administracinėmis institucijomis, siekiant užtikrinti geresnės galimybės Olafui kovoti su sukčiavimais ES išorės dimencijoje. Taip pat kreipiasi į komisiją ir ragina ją tobulinti savo stebėsinos mechanizmus, kad būtų užtikrintas tinkamas lėšų naudojimas, atsižvelgti į Europos audito rūmų skelbiamas metinės ataskaitas, kuriuose vertinamas 2011 biudžeto įgyvendinimas ir toje ataskaitoje audito rūmai daro išvadą, kad kai, kai, kai kurių klaidų komisijos e, stebėsenos sistema neaptinka. Pranešėja taip pat siūlo įtraukti kovos su sukčiavimu nuostatas į visas dvi šalias sutartis su trečiosiomis šalimis bei atsižvelgti į audito rūmų paskalbtas rekomendacijas, rekomendacijas dėl ES išorės veiksmų. Ypač kalbant apie tuos atvejus, kuomet išplečiamas ES misijų, ES misijų galiojimai. Taip pat ragina tinkamai naudoti išteklius. Pranešėja pakeitė tris pakeitimus, kuriuose sutelkiamas dėmesys į būtinybę didinti e, teisės saugos ir teisėtvarkos institucijų finansavimą valstybėse narėse, kad taip būtų užtikrinta geresnė es finansinių interesų apsauga. E, kolegų pateikti pakeitimai šiam pranešimui tikrai jį tobulina. Pavyzdžiui, e, kalbama apie tarp valstybinį sukčiavimo pobūdį, taip pat kalbama apie Mm, kovą su sukčiavimo naujoje daugiametėje finansavimo programoje, taip pat būtinybė susiprinti pastangas kovojant su sukčiavimu e, susijusiu su muitais, su muitų vengimu. Noriu pakomentuoti kolegų pateiktus pakeitimus. Dėl e, kolegos Galerio pateikto pakeitimo numeris vienas. Renata Weber siūlo balsuoti atskiromis dalimis dėl šio pakeitimo. Nes jį mano, kad antroji pono galerio pakeitimo dalis be pagrindo akcentuoja ir išskiria Kroatiją ir Makedoniją ir ji taip pat prašys galimybės balsuoti atskiromis dalimis dėl devintojo pakeitimo, kurį teikia pane Flašikova Benova. Veikiau ji rekomenduoja balsuoti prieš šį pakeitimą, nes ji mano, kad grėsmės veikatai, apie kurią čia kalbama, nėra E, svarbiausia šios nuomonės tema. Taigi, kolegos, tiek ponė Weber norėjo pristatyti savo nuomonės projekte, kuri dabar jums teikiama svarstymui. Ačiū. Much, Ačiū, ponė pirmininkė kalbėsiu ponio Mikaelio Galerio vardu, jis, EPP, jis yra EPP frakcijos šešėlinis pranešėjas dėl šio pranešimo. Jis nori perduoti keletą pastebėjimų. Jis negali, negali dalyvauti šiame posėdėje, nes jis yra komandiruotėje taip pat. Jis dėkoja pranešėjai poniai Weber už visą jos nuveiktą darbą šis nuomonės projektas apima daugybę svarbių mūsų komiteto darbo aspektų. Yra pateikti keli pasiūlymai pakeisti tekstą, bet jų tikslas yra akcentuoti e, lėšų panaudojimą išorės politikoje. Aš jau išklausiau e, pranešėjos nuomonę apie pono Galerio viena iš pakeitimų ir e, noriu pristatyti dar keturis pakeitimus. Taigi, e, antrasis pakeitimas antrai punktui, kadangi e, audito rūmai savo nuomonėje teigia, kad komisijos mechanizmų nepakanka, e, E, komisija raginama atkreipti dėmesį į audito rūmų išvadas ir į mūsų pasakytą, išsakytą nuomonę dėl biudžeto įgyvendinimo patvirtinimo e, pranešime. Taip pat, kalbant apie kitą finansavimo, daugiametę finansavimo programą, turėtume dėti visas pastangas, kad patobulintume kovos su sukčiavimu nuostatas, atsižvelgiant į tai, kad nėra pakankamų atgrasų dėl e, biudžeto lėšų švaistimo valstybėse narėse. E, penktas pakeitimas, kalbant apie, šal, apie dvi šalius ir daugia šalius sustarimus su trečiosiomis valstybėmis, reikėtų išplėtoti ir, ir automatiškai įtraukti nuostatą dėl kovos su sukčiavimu. E, Šeštas pakeitimas. Kadangi viešųjų pirkimų ir konkursų skelbimo procedūrose yra daug trūkumų, reikė, juos reikėtų nedelsiant ištaisyti. Reikėtų uh, suformuoti tinkamo elgesio kodeksą nuo pat uh, šios. Uh, nuo pačios naujos struktūros arba pradžios. Ačiū pirmininkė. Uh, replacing uh, shadow, Mr. Uh, Pinuarla. Dėkui, aš pasakau už uh, poną Pinuarlaki, mūsų šešėlinį pranešėją, jis negali dalyvauti. E, e, jo nuomonė apie e, šį dokumentą yra teigiama. E, jis e, savo pakeitimuose norėtų akcentuosi akcentuoti e, tai, kad reikia suaktyvinti kovą su sukčiavimu muitų srityje, ypač kad e, tie nusikaltimai e, atsitinka prie taptotinių sienų ir tai reiškia, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą su partneriais iš užsienio. E, Taip pat e, reikia stiprinti e, mūsų gebėjimus e, šioje politikos srityje. Na ir taip pat reikėtų peržiūrėti 99 metų rezoliuciją, kuri suteiktų Olafo įstaigai galimybę veikti maksimaliai veiksmingai. Tiek. Rapporteur. Reikėtų steigti žodį dabar e, pranešėjai. Pone Neits, e, aš jau tikėjausi kai kurių pakeitimų, e, mes juos žinome, manome, kad galima būtų juos priimti. Antra vertus yra ir tokių kaip antrasis, kurie nebūtų labai naudingi. Aš jau minėjau dėl pirmojo pakeitimo kurį pateikė kolega Galeris, e, reikėtų balsuoti atskiromis dalimis, dėl atskirų dalių. Mes e, nepritartume tam papildymui, kurį siūlo ponas Galeris šioje pastraipoje. Tai ir tiekam. E, jeigu aš teisingai suprantu man <laughs> duotas instrukcijas, tai e, pranešėja pritarė visiems kitiems pakeitimams. Dėkoju. Norėčiau vieną pastabą pasakyti. Gegužės 27 dieną e, pas mus at, atvyks ponas Kašarovas, e, užsienio reikalų ministras iš Ukrainos ir Geramič, generalinis e, Vukas Geramičius, e, generalinės asamblėjos jungtinėse tautose pirmininkas. Mes nesame numatę komiteto posėdžio tą dieną. Ar nereikėtų mums pamastyti apie papildomą posėdžio sušaukimą, kad galėtume su tais dviems asmenims susitikti? Ar yra prieštarojančių? Aš manau, kad reikėtų ir su koordinatoriais pasitarti ir pasiūlyti šitą dalyką. Toliau. Man atrodo, Ko gero, jūs pritarsite tam, kad aš ataskaitą apie vizitą į Braziliją jums pateikčiau raštu. Ar norėtumėte dabar apie ją diskutuoti? E, kolega, kuris dalyvavo kartu, pritartų, panenėts, e, viskas tvarkoj, jeigu pateiktumėte raštu. Bet e, jeigu sutarsime dėl to, tai vieną pastabą tik tai daugiau turėtume vis tik e, dėmesio skirti Latinų Amerikai. Ne tik tai dėl to, kad Brazilija yra viena iš BRICS valstybių, bet e, taip pat ir dėl to, kad visas tas regionas yra labai svarbus. Keli kolegos buvo su mumis nuvykę drauge. Ir iš tikrųjų paaiškėjo, kad egzistuoja didelis susidomėjimas, bet taip pat ir daug nesusipratimų, nes mes e, per retai ten buvojame, reikia gilesnių diskusijų su jais ir reikia pagalvoti apie tai, kokia turėtų būti delegacija. Iš abiejų parlamento rūmų ketina gegužės mėnesį atvykti jų delegacija, mums reikia su jais daugiau kalbėtis. Ponas Stanok, e, iš tikrųjų, tik pastabėlė, aš sutinku su jumis, daugiau reikia dirbti su Latino Amerika, bet e, liūdnauka, kad Brazilija e, kaip BRICS narė nerodo jokių aktyvesnių pastangų bendrauti su Europos parlamento užsienio reikalų komitetu. Uh, E, kitos valstybės Argentina ir kitos e, daug aktyviau čia dirba. Brazilija lieka tarsi koks mėgantis milžinas. Ana Gomes. E, jie turbūt nežino, kad ponas Tanokas gali portugališkai taip laisvai kalbėti ir todėl nėra labai aktyvus. Tiesą sakant, tie e, kolegos, e, kurie turi tam tikrų ryšių, pavyzdžiui, kolegos dirbantys Merkosur delegacijoje, dirba šitoje srityje. E, iš tikrųjų, Brazilai aukštai vertino politinės konsultacijas kurios įvyko, nes iš tikrųjų daug nesusipratimų yra buvę santykiuose, mums reikia kovoti su, ta, su neteisingomis e, interpretacijomis. E, aš manau, kad e, simptomiška yra tai, kiek dėmesio ir kokią aukštą lygį e, Brazilijos pusė e, skyrė susitikimams su mūsų delegacija. E, susitikome tikriausiai su visais, gal tik tai su prezidentu Lula nepavyko susitikti. Taip, kad reikėtų iš tikrųjų dirbti taip pat ir uh, darant tai, ką pasakė ponas Tanukas. Dėkuoju, pirmininkė, pritariu Jums, kad Latino Amerika yra labai svarbi, e, bet aš norėčiau tokį kompromisinį pasiūlymą pateikti. Kai tik bus e, parengtas pranešimas raštu, reikėtų surenkti diskusiją dėl jo, nes tai e, suteiktų galimybę mums painformuoti geriau savo kolegas iš anksto. Brazilija, Latino Amerika yra svarbios dėl pastarojo meto pasikeitimų Venezueloje, Paragvajuje ir todėl labai reikėtų platesnės diskusijos. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pritariu tam, ką ką tik pasakė Ana Gomes. E, iš tikrųjų, e, e Nuostabu yra tai, kad tik pirmą kartą nuvykome e, ir e, iš tikrųjų nemažai nesuspratimų, nesiskalbėjimų, kuris egzistavo, e, mums pavyko pašalinti per vizitą. Todėl reikia tokio dialogo, reikia pamastyti apie ateitį. E, labai būtų naudinga ir būtina tokius pašnekėsi su Brazilija toliau tęsti. E, tai prisidėtų prie mūsų noro e, toliau palaikyti pietų pietų diskusijas ir padėtų mums e, bendrai kovoti su iššūkiais. Labai ačiū už šias pastabas. Aš galiu pasakyti, kad na, Brazilija yra svarbi šalis ir dėl to, dėl, dėl futbolo čempionato, bet aš manau, kad Brazilija yra susijusi ne vien tik tai su BRICS šalimis. Aš esu šiek tiek susirūpinęs ir dėl JAV. Man atrodo, kad uh, Dabar Brazilija žvalgosi į Europą. Įvyks susitikimas su Mercosur. Brazilija, ko gero, vadovaus dėrybose. Žinome, kokia situacija Argentinoje, Venezueloje, Paragavajoje. Dabar Brazilija nori pradėti deri... vadovauti visam šiam procesui ir man atrodo, kad susikūrė nauja įdomi situacija. Uh, į kurią reikėtų atsižvelgti. Dėl to, Čarlzai, man atrodo, kad, kaip jau sakiau anksčiau, turėtumėm siekti bendrų interesų. Kągi labai ačiū visiems, susitiksime rytoj ir galėsime dar kartą pažiūr... pasigilinti kompromisus. Ich habe das alles durcheinander hier.